Darbotvarkė jums yra išdalinta, pageidavimo ją keisti nemačiau. Darbotvarkę patvirtiname. E, taip pat noriu pranešti, e, kad Cont News yra atitinkama informacija e, paskelbta apie vertimo režimą. Dabar pradėsime nuo trečiojo darbo tvarka klausimo dėl oro sąlygų kai kurie komiteto nariai negali dalyvauti posėdėje arba netvyko laiku, tačiau jų laukti negalime. Mm, galiu jums dabar leisti pasirinkti, ar ter, e, dabar e, svarstysime e, komisijos veiklos parlamentinę kontrolę pranešėjo, ponas Dėkovskis, tiksliau balsuosime dėl jo pranešimo, pranešėjo nėra, taigi jis kalbėti negalės. Dabar balsuojame. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko. Atmestas septintasis už prieš susilaiko. Pritarta aštuntasis už prieš prieš kas už aštuntąjį dar kartą prieš susilaiko pritarta, devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktasis už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroninį būdų dėl vienuoliktojo pakeitimo. Galime tikėtis, kad balsavimas dėl 11 pakeitimo bus paprastesnis, tačiau kadangi mažai narių dalyvauja, tai pakeitimas atmestas 12 už prieš susilaiko pritarta, 13 už prieš susilaiko atmesta, 14 už prieš susilaiko atmesta. Dar kartą balsuokite, kas už 14 prieš susilaiko pritarta, 15 už prieš susilaiko atmesta, 16 už prieš susilaiko atmesta Atmestas 17. Už prieš susilaiko atmestas 18. Už prieš susilaiko atmesta pirmasis pakeitimas. Už prieš susilaiko. Pritarta antrasis. Už prieš susilaiko. Pritarta. Balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais elektroniniu būdu balsuoti pradame, balsuoti baigiame. E, Aštuoniems balsavus už nuomonę patvirtinta. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. E, bendrasis e, pareiškimas nuomonės projektas dėl teisės nuostolių bendro pareiškimo, kuris užtikrino parlamentinę centralizuotą kontūrų kontrolę, pranšėjas Dejonkis kalbėti nenori, pradėkime balsavimus. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta antrasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta trečias pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, septintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Dabar pradėsime vardinį balsavimą, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. aštuoniems balsavus už ir dviem susilaikius nuomonė patvirtinta. Ačiū, baigiame balsavimus. Ir tęsime posėdį svarstydami penktąjį darbo tvarkės klausimą. Norėčiau sužinoti, kas pavaduoja pranešėją šiuo klausimu, ar kas nors žinote, kur yra kolega Celeris. Kolegė Šmit pranešė, kad e, ji negali atvykti į posėdį dėl oro sąlygų Austrijoje, kad ją pavaduos kolega Celeris. Vakar mums pranešė, kad Alino e, oro uoste rengiamasi streikui, nežinau, ar jis vyko ir turėtume, turėtume laukti pranešėjo Salafrank. Ačiū, man pirmininkė, aš susipainiojau per ankstesnį balsavimą ir norėčiau balsuoti už bendrai pareiškimą dėl <clears throat> parlamento kontrolės užtikrinimo decentralizuoto agentūros. Aš neteisingai balsavau, norėjau balsuoti už. <clears throat> pranešėjo pavaduojantis kolega po minutės atvyks į posėdį, mums pranešė apie tai. Dar neįsijungiame darbo režimo, esame dar rimties būsenoje.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 bendro žemės ūkio politikos finansavimo valdymo ir e, stebėsenos. Ir, ir steiksime žodį ponui Celeriui, kuris pavaduoja pranešėją, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiems linkiu gerų naujų metų. Jie pas mus Belinė prasidėjo nuo streiko oro uoste todėl negalėjau laiku atvykti į šį posėdį, dėl to labai apgailestauju. Kolegė Klaudija Šmit, kaip girdėjau, yra užpustyta Austrijoje ir ne, todėl į manęs paprašė jos vardu perskaityti jos poziciją pirmiausiai dėl bendros žemės ūkio politikos e, finansavimo valdymo ir stebėsnos po 20 metų nuo komisijos pasiūlymo. Komisija nuo 21 iki 27 metų pateikė teisės aktų rinkinį, e, teisės aktų rinkinį, kuriame, kaip sako, jo pavadinimas daugiausiai dėmesio skiriama finansavimo valdymui ir e, stebėsenai. E, BŽUP po 20 metų. Komisijos pasiūlymas sudaro 204 straipsniai, apriepiantis atink e, nacionalinių institucijų apibrieštis, žemės ūkio rezervo finansavimą, bei stebėsinos mechanizmą, bei sankcijas. Kolegės Klausijos Šmit e, vertimas yra toks iš esmės, komisijos e, pasiūlymas yra vertintinas teigiamai, tačiau nelaikytinas rimtų proveržių. Biudžeto kontrolės komiteto reikalavimas daugiau dėmesio skirti finansavimo rezultatams. Nebuvo praleistas pro akis ir tai vertinti neteigiamai. Tačiau E, už stebėsimą. E, komisija siūlo didžiausią atsakomybės dalį užkrauti ant nacionalinių institucijų pečių. Ir po 20 metų mm, vykdant stebėsiną ir kontrolę, bet žiūrėjau, pasirti daugiau dėmesio bus skirima rezultatams, o ne tik taisyklių laikymusi. Tačiau tai uh, Tai nereiškia, kad komisija turėtų atleisti vadžias, nes situacija Slovakijoje parodo, kad ES lėšų panaudojimas e, ne visuomet yra tinkamas. Todėl aš patikiau 15 pakeitimų pasiūlymų, pagal kurios komisijai turėtų atitekti didesnės atsakomybės dalis. Jeigu būtų patvirtintas dabartinis komisijos pasiūlymas, tai reiškia, kad komisija negautų statistinių duomenų daugiau iš mokėjimų agentūrų ir nebūtų renkama informacija apie atskirus mokėjimus. Tai reikštų, kad komisija negalėtų e, nustatyti, e, kokiu mastu yra galimai e, pažeidžiami europiniai teisės aktai. Tokiu būdu būtų pažeidžiama staties nuostata dėl komisijai tenkančios gautinės atsakomybės už šias lėšų panaudojimą. Taigi aš savo pakeitimais norėjau, kad būtų išlaikyta komisijos atsakomybė. Pakeitimus galima keisti iki ketvirtadienio 14 valandos. Balsavimas numatytas. Uh, biudžeto kontrolės komitete sausio 21 dieną, o Žemės ūkio komitete veikiausiai vasario viduryje. Pane Kadenbauer. Ačiū suti žodį. Austrijos rytuose, iš kurio esu kilusi, sniego yra šiek tiek mažiau, todėl galėjau laiku atvykti į posėdį. Noriu padėkoti kolegai Celeriui, už kolegės Šmit nuomonės pristatymą. Mūsų pozicijos labai dažnai skiriasi su kolegė Šmit, tačiau šiuo atveju mes e, manome e, kartu su kolegė Šmit, kad šio komisijos pasiūlymų būtų renacionalizuojama BŽUP ir e, todėl reikėtų pabrėžti tokias mintis, kurias siūlo taip pat kolegė Müller, siekiant, kad komisija ir toliau prisimtų tinkamą atsakomybę už bežiaupį, mes teiksime atitinkamus pakeitimus, o likusioms e, pristatytoms nuostatoms pritariu. Komisijos vardu turėtų kalbėti ponia Borchman. Bent jau taip man yra parašyta. Prašau, kalbėkite. Dėkuoju, ponė Pirinkė, ir e, linkiu laimingų naujų metų visiems. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. E, galvoju, kad šiek tiek ilgiau užtruksite nagrinėdami ankstesnius darbo atvarkės punktus, taigi atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Ir e, atsižvaldama į tai, ką, ką tik pasakė ponas Celeris, galiu pasakyti kai ką dėl horizontalaus reglamento ir dėl pranešėjus parengtos nuomonės. Uh, Klaudijos Šmit parinktos nuomonės. Be abejo, komisija pasižymėjo, kad jūs džiaugiatės tuo, kad siūloma ar atsisakyti BŽUP reikalavimų laikymusi grindžiamo modelio ir perėti prie rezultatyvumų grindžiamo modelio. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad naujasis uh, BŽUP įgyvendinimo modelis, kuris yra įtvirtintas horizontaliame reglamente, yra labai svarbus tam, kad mes galėtume tinkamai gyvendinti BŽUP, daugiau dėmesio skirdami pasiektiems rezultatams. Ir komisija uh, nori atsisakyti labai nuodugnaus reikalavimus laikymosi tikrinimo ir labiau stebėti padėtį valstybėse narėse ir tenai pasiekimus rezultatus. Taip mes tikimės pasiekti geresnių rezultatų įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką. Iš parengtos nuomonės akivaizdu, kad mūsų patiktas pasiūlymas sukėlėte šiokių tokių klausimų. Jūs norėtumėt vis dėlto, kad būtų išlaikytas dėmesys e, konkretiems e, e, naudos gavėjams. Ir jūs taip pat manote, kad mes daugiau nekontroliuosime, neprižiūrėsime nacionalinių valdymų ir kontrolės sistemų. Aš galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų yra ne taip. Horizontaliame reglamente nustatoma yra labai aiški taisyklių sistema kuri bus įtvirtinta e, ES teisės aktuose ir kurios privalo laikytis valstybės narės. Ir tos taisyklės taikomos ir valdymo ir kontrolės sistemoms. Taigi mes turėsime valdysenos sistemą, kuri ir toliau bus audituojama. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir nacionalinės įstaigos e, liks tokios, kokios jos yra šiandien. Jos ir toliau turės mums teikti patikinimus, kad yra laikomasi e, visų taisyklių. Komi, e, tos ataskaitos bus teikiamas komisijai, komisija tikrins iš tikrųjų tas ataskaitas. Taip galima bus užtikrinti, kad visų būtų taikomas bendras vieno audito principas. Ir mes taip pat stebėsime nacionalinės sistemas. Jūs e, savo parengtame dokumente kelis kartus kalbate apie e, tyrimus, kuriuos vykdė tam tikri žurnalistai. Ir komisija darys viską, kad nacionalinės kontrolės sistemos gerai funkcionuotų, o kai, bus, kai paaiškės, kad jos neveikia gerai, tuomet mes e, pritakysime Horizontalos reglamento 53 taisyklę. Skaity, skaitant jūsų pateiktus pakeitimus, susidaro įspūdis, kad jūs norite, kad būtų e, išsaugotas modelis, pagal kurį yra tikrinami mokėjimai konkretiems naudos gavėjams. Tai reiškia, kad mes iš tiesiog išsaugotume senąją sistemą ir ją papildytume dar vienu papildomu kontrolės lygmeniu. Mes to nenorėtume mes vis dėlto norėtume mažinti tą administracinę naštą, kuri tenka nacionalinėms valdymo ir kontrolės sistemoms. Taigi naujasis modelis yra skirtas tam, kad mes galėtume pakeisti dabartinį modelį, nesumažinant vykdomos kontrolės. Galėčiau komentuoti šį dokumentą įsameu, bet apsiribosiu tik vienu dalyku. Šeštasis pakeitimas 46 punk šeštam straipsniui. Jūs siūlote pakeisti dešal į mei, bet mūsų originaliame tekste yra parašyta, kad mes privalome atlikti auditus Ir mes tenai vartojame žodį šal. Ir 46-ame horizontalaus reglamento straipsnį yra nurodyta, e, kokie auditai turi būti atliekami ir tenai taip pat vartojamas yra žodelis šal. Taigi iš esmės mes naudojame tas pačias formuluotės, kurios naudojame finansinėme reglamente. Toliau pasiūlymas dėl naujo, finan, naujos finansinės priemonės. Kalbama, kad valstybės narės gali da, au, būti audituojam, gali audituoti nacionalinius bankus. Uh, Ir pagal omnibus reglamentą buvo susitarta ir ta nuostata yra traukta į horizontalų reglamentą. Yra štai kas. Valstybės narės negalės audituoti Europos investicinio banko e, ir valstybės narės turės remtis banko parinktomis ataskaitomis. Taigi iš esmės čia vėlgi mes laikomės nuostatų, dėl kurių buvo susitarta, kai buvo tvirtinamas omnibus reglamentas. Taigi mes uh, Džiaugiamės, kad jūs iš esmės pritarėte mūsų pasiūlymui, tačiau mes norėtume paprašyti jūsų dar labiau įsigilinti, dar kalbą pasvar, pasvarstyti jūsų patiktus pakeitimus, nes, kaip minėjau, mes norėtume užtikrinti, kad vis dėlto nebūtų sukurta papildoma administracinė našta ir, kaip minėjau, norime, kad būtų tvirtinas naujas modelis, o ne tiesiog papildytas dabar jau galiojantis. Also, Ačiū. Tai kaip dabar elgsimės, patekome į aklavietę savo diskusijų, taigi būtų visai nepro šalį, jeigu kas nors pamėgintų mus iš tos aklavietės išvesti, e, nes e, šiuo metu praktiškai esame susidūrę kaktomušą. Pone Bočman, ar galėtumėte dar ką nors papasakoti? Aš manau, kad vėlgi čia gal įvyko kažkoks nesusipratimas. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes neatsisakome valdymo ir kontrolės sistemų valstybėse narėse. Mes iš esmės sakome, kad tos valdymo ir kontrolės sistemos turi likti tokios, kokios jos yra šiandien, turi būti taigomas integruota administracinė kontrolė, mokėjimų kontrolė ir mes toliau audituosime visas tas sistemas. Bet mes nesigilinsime. Uh, Į e, tai, kaip atliekami mokėjimai konkretiems e, naudos gavėjams, taip kaip yra daroma šiandien. Nors iš esmės mes nenagrinėjame konkrečių naudos gavėjų, mes žiūrime, kokios sistemos yra taikomos ir kaip jos yra taikomos. Mes norime atsisakyti vieno kurpalio požiūrio. Ir jūs taip pat minėjote žurnalist, subjektų vykdomus tyrimus, per kuriuos paaiškėjo, kad kai kurių taisyklių kartais nesilaikoma dėl to, kad jos tiesiog neturi prasmės tam tikromis aplinkybėmis kai kuriuose valstybėse narėse. Pagal naują BŽUP modelį valstybės narės turės pakankamą lankstumą tam, kad galėtų užtikrinti, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai ir kad tai būtų padaryta taip, kad būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybės konkrečioje valstybėje narėje. Mes jau esame sakę anksčiau, kad pagal dabartinę sistemą būna kartais taip, kad taisyklių kartais nesilaikoma ir mes tuomet pritaikome finansinės korekcijas. Ir dėl to pakinkima yra kartais pasikei, pasiektiems rezultatams. Ir dėl to mūsų sistema yra dažnai kritikuojama. Ir mes turime pripažinti, kad iš tikrųjų administracinė našta šiandien yra gan didelė ir mes norėtume supaprastinti taisyklės. Mes supaprastindami taisyklės mes nu, kartu norime užtikrinti, kad vis dėlto būtų pasiekti užsibriežti tikslai ir rezultatai. Taigi aš manau, kad iš esmės Čia tiesiog reikia suprasti, kad mes nenorime atsisakyti valdymo ir kontrolės sistemų valstybėse narėse, nes būtent toks įspūdis susidaro, skaitant jūsų parengtą dokumentą. Ir taigi aš tikiuosi, ponė Greslė, kad mums pavyks vis dėlto susitarti. Ačiū. Esame sukaupę tam tikros patirties, vertinami tik pačias sistemas. Ir ta mūsų patirtis rodo, kad e, ta tikrovė, faktai iš tiesų skiriasi na, mm, sisteminio požiūrio. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mums susidaro įspūdis, kad struktūrinių fondų lėšų panaudojimo kontrolės e, sistemos neleidžia aptikti problemų susijusių su struktūrinių fondų lėšų panaudojimu. Taigi nenorime, kad ta situacija e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pasikartotų ir šioje vietoje. Būtent dėl to mums kyla didžiausias susirūpinimas ir ta problema, kad dabar nesugebame pasiūlyti ir parengti geresnės sistemos, man didžiausia šiurpa ir kelia. E, tūkstančiai pakeitimų jau yra pateikti ir aš manau, kad galtinis rezultatas iš tiesų gali būti pakankamai atsitiktinis. Taip, situacija su BŽP nėra paprasta. Ir pasakyti, kad likščiolinė BŽP iš tiesų nebuvo pati blogiausia nebuvo blogiausiai gyvendinama ir noriu pasakyti, kad lėšų panaudojimas visiškai neužtikrinant kontrolės tikrai negalės būti įgyvendinamas ir mes prie to neprisidėsime. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi sausio 10 dieną, pakankamai greitai, 14 valandą. Šią temą vėl svarstysime sausio 28 arba 29 dienomis. Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas. Jo tema taip pat žemės ūkis ir strateginiai BŽUP planai. Šį kartą kolega Celeris pats yra pranešėjas, nuomonė dar nėra parengta, dabar žodis teikiamas pranešėjui. Ačiū, pana pirmininkė, dar kartą svarstama BŽUP klausimus. Mano nuomonėje daugiausiai remiamasi audito rūmų ataskaita dėl BŽUP. Mano vertinimu BŽUP e, situacija audito rūmai vertina pakankamai kritiškai, vertina pakankamai kritiškai tai, kaip yra gyvendinami komisijos ketinimai. E, Tai yra auditorumai pakankamai kritiškai vertina komisijos veiklą, planakiai vertinama, kad komisija siekia orientuoti BŽUP labiau į rezultatus, į bendrus, susijęti su bendrais europinės politikos tikslais. Kolegė Šmit savo nuomonėje apie tai taip pat jau kalbėjo ir to mes reikalavome tvirtindami e, BŽUP biudžeto vykdymą pastaraisiais metais, kad BŽUP e, būtų ne vien tik tai pinigų paskirstimo mašina, tačiau taptų ir ta politikos sritimi, kurioje labiau orientuojamasi į bendrus europinius tikslus, ypač aplinkosaugos e, srityje, taip pat siekiant kovos su klimato kaita tikslų. Komisija tačiau daro e, išvadą, kad pasiūlymai nėra pakankamai platus, kad būtų galima tų tikslų pasiekti ir be ŽUP ypač Žemės ūkio komitete kolegos siekia, kad išmokos e, būtų siejamos su valdomos žemės plotais ir dėl visų kitų dalykų ūkininkai būtų paliekami ramybėje, nes jie užtikrina europiečių aprūpinimą maistu. Ir to turėtų pakakti. Tačiau anot audito rūmų trūksta aiškių specifinių apibrieštų tikslų ir mes tam pritarėme, tie, tie tikslai turėtų būti siejami su tam e, tikrais veiklos e, rezultatais, o ne tik su veiklos apimtimi ir taip pat su poveikiu per tam tikrą e, laikas siekiant turėti galimybę aiškiau įvertinti, ar per tam tikrą laikotarpį nustatyti tikslai buvo įgyveninti, pavyzdžiui, per daugiametę metę finansinę programą. Taigi reikėtų galvoti apie didesnį skaičių ir kiekį skatinamųjų priemonių. Aš savo pakeitimuose taip pat remiuosi auditorumų rekomendacijomis dėl BŽUP ateities. Turime nustatyti labai aiškius rodiklius tam, kad galėtume įvertinti rezultatus ir poveikį ir lėšų e, skirstimas turėtų vykti taip pat skaidriau. Valstybės narės e, privalo pateikti patikimus statistinius duomenis, pavyzdžiui, dėl e, žemės ūkio įmonių ar ūkininkų ūkių pajamų. Iki šiol mes tokių duomenų neturėjome, apie tai nuolat kalbėjome ir pabrėždavome tą aspektą, tvirtinami biudžeto vykdymą. Manau, kad e, žemės ūkio įmonių e, veiklos ir nusavybės klausimai turėtų būti rimčiau vertinami, reikia aiškiai išsiaiškinti, ar kalbame apie e, šeimos ūkius, kuriuose kūriamos darbo vietos, e, ar tai yra didžiuliai pramonės e, e, koncernai, kurie priklauso nežinomoms investicinėms bendrovėms. Nes turime konstatuoti, kad žemės ūkio politika yra ne vien tik tai subsidijuojama sritis, tačiau taip pat ir verslas, kuris leidžia uždirbti nemažus pelnus. Taigi, tam, kad BŽP būtų veiksminga, reikia nustatyti skaidrius kriterijus, pagerinti e, BŽP strateginių planų rengimo kriterijus. Tokia išvada daro auditorumai ir aš tą tai išvadą pritariu. Ačiū. Ačiū, poni Kadimbach, žodis. Dabar šiek tiek sudėtinga komentuoti dar nepristatytą, neparengtą nuomonę, tačiau manau, kad čia galėtume pratesti bendrasios diskusijas dėl BŽUP vertinimo ir aš norėčiau pradėti nuo komisijos, nes nemanau, kad būtų galima priekaištauti parlamentui dėl to, kad jis e, bando viską mauti ant vieno kurpalio, nes iš tiesų matėme, kad tokia politika ir tokia metodika praeitie nepasiteisino, ją kritikavo ir audito rūmai, nes jeigu mes iš tiesų norime bendros Europos žemės ūkio politikos ir e, čia noriu pabrėžti žodį bendrosios, turime <clears throat> numatyti ir e, bendrąją valdyseną šios politikos, o jos aš būtent ir pasigendu komisijos pasiūlyme, nes E, komisija, prisidengdama subsidirimo principu, iš tiesų leidžia lėšas naudoti neskaidriai, e, nes e, mums trūksta bendrų nustatytų lėšų panaudojimo kriterijų ir todėl kiekviena valstybė narė arba federalinės valstybės narės dar ir e, <clears throat> savo atskiriems teritoriniams vienetams, federaliniams žemėms, pavyzdžiui, gali leisti parengti atskiras e, žemės ūkio paramos lėšų panaudojimo e, sistemas ir pasakyti, kad mums trūksta net ir mokslinio pagrindo kad galėtume leisti naudoti tokias diversifikuotas skirtingas sistemas, galbūt tolimai ateitie galėtume tą padaryti, tačiau šiuo metu mums laik, mūsų laikas spaudžia, mums reikia tiek kiekybės, tiek kokybės uh, nustatymo palyginamųjų kriterijų. Ir mūsų svarbiausias tikslas turėtų būti bendroji Europos BŽUP E, kryptis, e, kuri turėtų būti vertinama pagal pasiekiamus rezultatus, tačiau kol kas mums trūksta aiškių rodiklių. Ponas Šėlė dabar kalbės komisijos vardu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus, pratesdamas ponės Borsman mintį. Mes rengdami pasiūlymą davomės trimis principais. Pirmiausiai e, norėjome sužvelgti į ilgalaikės diskusijas dėl dabartinės sistemos supaprastinimo, tačiau tos diskusijos apčiopimo rezultatų neatnešė. Jeigu norime rimtų e, supaprastinimo priemonių, tai turime nuo dabartinės sistemos pereiti į e, rezultatais grindžiamą sistemą ir galėti išmatuoti rezultatus tam, kad e, galėtume užtikrinti kartu ir stebėseną bei kontrolę, e, kurios e, detalės, smulkmenos Europinio lygmenio nebūtų nustatomos. Taigi, subsidarimo principų norime vadovautis ir bendraisiais principais. Mes specifinius tikslus BŽP suformuojame išsameu nei iki šiol, sižvelgdami e, taip pat ir į e, kaimo vietovių plėtros aspektus. Šiame kontekste mes nustatėme kai kurios pagrindinius principus, kurie galiotų visiems, ar e, tai būtų saligiškumas, paramos susijimas ar iš ten ribų išmokų nustatymas Trečia, kalbant apie įgyvendinimą, manome, kad reikėtų palikti tam tikros erdvės, rengiant BŽUP strateginius planus, kuriuose būtina pirmiausia atsižvelgti į naujus specifinius tikslus, tačiau kita vertus jie turi būti grindžiami išsame e, vietos poreikių analizė. Ir čia e, mes e, E, turime konstatuoti, kad jie gali skirtingai, kalbant apie strateginių planų įgyvendinimą, tai jis turi būti reguliariai kontroliuojamas ir esame numatę atitinkamas kasmetinės patikras ir e, kartu konstatuojame, kad turi būti e, nustatomi labai aiškus rodikliai apčiuopiami, kurie taptų tam tikrais riboženkliais, e, e, leidžiančiais e, nustatyti, vertinti, ar yra pasiekima pažanga ar ne. Jeigu tai būtų neįmanoma padaryti, turėtume nustatyti priežastis, kodėl to neįmanoma padaryti ir laiku ištaisyti padarytas klaidas. Taigi tie mano minėti elementai supaprastinimas, e, einantis ranka rankon su subsidarumo principu, stiprinimu, bendrais principais ir tikslais e, BŽUP ir labai e, aiškus strateginių planų kasmetinis įgyvendinimo tikrinimas leistų mums užtikrinti <clears throat> e, naują, naujos BŽP įgyvendinimą ir e, įgyvendinimo stebėsino, kalbant apie rodiklių vertinimo pasitikrinimą tai yra rezultatų vertinimo pasitelkus tam tikrus rodiklius, tai rodikliai turi būti e, parengiami tokie, kad juos būtų galima tinkamai stebėti, kontroliuoti ir administruoti. Nes e, štai, pažiūrėjau, iki šiol mes žinome, kad e, e, norint pajusti tam tikrų veiksmų poveikį, reikia kartais palaukti tam tikrą laiką, pavyzdžiui, nitratai gruntinius vandenis pasiekia tik tai po tam tikro jų naudojimo laikotarpio dirbožemėje. Ir, uh, <clears throat> Todėl reikia numatyti ir tam, tam tikrą laiko buferį, o jau nustačius tam tikras spragas ir trūkumus, reikia kartu su valstybėmis narėmis galvoti, kaip jas pašalinti. Ačiū. Beveik suprantu, kodėl komisija teikia šios savo pasiūlymus. Čia nelabai suprantu komisijos optimizmo E, siekiant tų rezultatų, e, remiantis dabar teikiamų komisijos pasiūlymų, nes e, likščiolinė problema buvo didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių žemės ūkio politikos srityje. Ir dėl šių skirtumų vienos valstybės narys kitų sąskaitą dabar vystys savo žemės ūkio politiką. Apie tai dar mums reikės diskutuoti. Ir e, kokią grėsmę tokia situacija galėtų kelti ES sanglaudai, noriu paklausti, e, kokiu veiksmu jūs e, ketinate imtis siekiant tam užkirsti kelią, aš visuomet e, maniau, kad mums e, verta remti smulkiosius ūkininkus, e, tačiau stambieji ūkiai, stambiosios bendrovės vis tiek juos išstumė iš rinkos. Taip žinau, kad jūs siūlote viršutinės išmokų ribas ir kitas papildomas priemonės, tačiau nemanau, kad jos turėtų atnešti apčiopiamas naudos, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad vieni negalėtų vystytis kitų sąskaitą. Taip pat reikėtų išsameu aptarti ir lėšų paskirstimo sistemą ir uh, E, tvarką. Aš norėjau atitinkamus klausimus aptarti Slovakijoje, dėja Lenkijos skrydžių bendrovė neleido man nuvykti ir turėjau, buvau užstrigusi Varšuvoje, tačiau kai matome, kad 70 procentų visos paramos gauna 5 procentai gavėjų, turint omenyje, kad Slovakija, Čekija, Bulgarija, kitose šalise Vengrija taip pat žemės ūkio struktūra yra labai netolygi kokių e, priemonių komisija galėtų pasiūlyti tam, kad ta situacija pasikeistų, kadangi niekas daugiau nenori kalbėti, tai jums vėl steiksiu žodį, bet prieš tai dar kolegai Celeriui leisiu pakalbėti. Ačiū. Galiu tik tai pratesti šią mintį, nes mūsų šalyje taip pat egzistuoja tam tikra neligybė šiame sukės srityje. Tos federalinės, tai yra valstybės, kurias jūs minėjote, ponė pirmininkė, yra buvusio uh, E, buvusio socialistinio e, lagerio atstovės ir jose veikia stambus ūkiai, kolūkiai, augalininkistės ūkiai, e, net 80-metėje būdavo keli kaimai sujungiami į vieną ūkį ir ta Mm, diversifikacija prasid, tiksliau neprasidėjo netgi pasikeitus politiniai santvarkai 10-mečio mm, pradžioje tie e, kolūkiai, ūkiai e, buvo pervadinti į žemės ūkio bendrovės, akcinės bendrovės, tačiau tos stambios žemės ūkio struktūros išliko. Jūs minėjote Badeno, Württembergo, Brandenburgo, Saksonijos, Anhalto žemės Jose veikia smulkiai ūkiai. <clears throat> E, buvo mm, ten mėginama skaidyti anksčiau veikusius e, stambesnius ūkius, tačiau e, rytų Vokietijos, tačiau tie procesai nevyko sklandžiai ir būtent dėl šios priežasties rytų Vokietijoje egzistuoja uh, dvi ūkininkų asociacijos. Tai, ką Jūs minėjote, kalbėdama apie lėšų paskirstimą, tai šiandien e, reikėtų e, bandyti išsisukinėti. Taip, iš tiesų tai yra tam tikra problema dabartinis BŽUP, tačiau kalbant apie būsimą BŽUP, mes e, daugiausiai dėmesio skiriame bendriesiams tikslams O strateginiai planai turi būti rengiami ir grindžiami vadovaujantis tais tikslais, ne tik kalbant apie antrąjį ramstį kaip iki šiol, tačiau kalbant ir apie visą BŽUP ir šiame kontekste reikia e, kalbėti apie tam tikrą e, tarpusio papildomumą tarp pirmojo ir antrojo ramščio paramos jauniesiams ūkininkams e, ir pirmąjį ramstį, taip pat aplinkosauginių priemonių Ir e, visos šios priežastys turi būti aiškiai e, įvardyjamos ir e, suformuluojamos. Mes manome, kad tokiu požiūriu vadovaudamas mes galėsime pasiekti geresnių rezultatų. Dėl tos priežasties mes esame numatę viršutinės paramos ribas, tačiau <clears throat> iš tiesų nenorime persti aukštinkojomis Dabar egzistuojančios sistemos norime tik tai padaryti ją racionalesnė ir labiau orientuota į rezultatus. Ačiū. Tai buvo antras klausimas, kurį uždavau. Pirmąjį dar neatsakėte dėl. Koks šitas buvo klausimas? A, jau dabar pati nežinau, koks buvo klausimas. Mm. Konkurencija tarp valstybių narių žemės ūkio srityje. Taip, šiuo tikslu mes esame e, nustatę bendrų tikslų e, užsibrėžimo sąlygas, e, pabrėždami, kad rengiant strateginius planus reikia atsižvelgti į vietos poreikius, tačiau taip pat būtina ir vadovautis bendraisiais BŽP strategijos tikslais. Esame uh, numatę aiškius kriterijus, kurių laikantis e, situacija e, žemės ūkio srityje tarp e, valstybių narių turėtų vienodėti. Taip pat esame patvirtinę strateginių planų E, rengimo ir tvirtinimo procedūrą, numatant galimybę tos planus lyginti tarpusavį, jos koreguoti. Žinote, kad pagal antrąjį ramsti šiuo metu galima taikyti tam tikrą suderinamumo mechanizmą, e, rengiant ir tvirtinant programas ir jau sugebėjome pasiekti neblogų rezultatų šioje srityje, taigi tam tikras veiksmų derinimas, suderinamumas yra vykdomas. siekiant suvienodinti e, situaciją. <clears throat> Taip pat tas papildomo principas iš pirmojo, pagal pirmąjį ir antrąjį ramstą turi būti grindžiamas, remiantis strateginė orientacija į naujus tikslus ir todėl mes manome, kad e, e, vadovaujantis šiuo naujų pasiūlymu mes galėsime uh, veikti nusekliau nei iki šiol, nes iki šiol, aiškiai, pirmasis ir antrasis ramstis buvo tokie du skirtingi pasauliai. Gerai, ačiū, žiūrėsime, kas iš to gausis. Tikrai, be jokios ironijos, rinkiu, linkiu jums visokiojopos sėkmės įgyvenant šį projektą, nes vertinant žemės ūkio politikos administravimą, kiekvienoje valstybėje narėje pastebime e, e, labai glaudžias sąsajas tarp žemės ūkio administravimo ir paties žemės ūkio ir iš tiesų aš seniai atsisakiau iliuzijos, kad žemės ūkio administravimo struktūros yra suinteresuotos užtikrinti žemės ūkio lėšų panaudojimo kontrolę. Dar e, vienas sudėtingas momentas, kalbant apie valdymą, yra e, rezultatų e, patikrinimas ir vertinimas, būtina užtikrinti, kad tas procesas vyktų bešališkai. Tačiau tai yra dar vienas papildomas iššūkis, ar esate numatę būdų, kaip su juo susidoroti. Taip, teisės akto nuostatose mes Daug dėmesio skiriame skaidrumo aspektams, partnerystės principo taikymui gyvenant strateginius planus, <clears throat> įtraukiant taip pat į šį procesą e, susijusias ministerijas bei e, įvairias asociacijas, e, tarkime, aplinkos ministerija ir tokiu būdu būtų užtikrintas parengiamojo proceso skaidrumas. Ačiū, baigiame šią diskusiją. Manau, kad ši tema mums rūpės dar ilgą laiką. Aš atsisakiau ketinimo teikti pakeitimus, nes norėčiau paprasčiausiai palaukti ir savo akimis įsitikinti, ar ta sistema veikia. Pakeitimų teikimo terminas taip pat baigėsi sausio 10 dieną. Kada kolega Celerį e, baigsite savo pranešimą? Dar jums suteiksiu pabaigai žodį. Gal um, dar sureaguosiu į tai, kas buvo išsakyta. E, kryptis pasirinkta teisinga, tačiau e, aš žinau, kokios pozicijos laikosi kolegos Žemės ūkio komitete, taigi reikia mums dar vidinės diskusijos Europos parlamente. Kaip minėjau savo pakeitimus mm, aš daugiausiai e, teikiau ir parengiau remdamasis auditorumo ataskaitą, taigi nuomonė artimiausiu metu bus baigiama renkti, o, o žemės ūkio e, komitetas kol kas nėra aiškios krypties savo užsibrėžęs šiuo klausimu. Šiau labai svarbu, kad e, pranešimas jau būtų e, pateiktas šiandien, nes pakeitimų teikimo terminas baigėsi sausio 10 dieną. Būtų gerai dar šiandien gauti tą nuomonės galutinį projektą. Dabar septintasis darbo atvarkės klausimas. Nu, davai. Rugsėjai su komisijos nariu Otingeriu buvome surengę susitikimą. Ir mes e, norėjome e, pereiti viską pagal atskirus etapus, viską apžvelgti. 28661 dokumentas yra taip pat e, darbo dokumentas. E, tai yra labai svarbus dokumentai mums. Ir aš taip pat norėčiau palinkėti Jums puikių metų ir prašyčiau Jūs pristatyti ataskaitą. Jūs į Manfredą Kraf kuris yra vidaus audito tarnybos generalinis direktorius komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau palinkėti Jums puikių metų ir visiems e, gerbėmiems šio komiteto nariams. Kaip Jūs ir sakėte, buvote sutikę su komisijos nariu Oettingeriu anksčiau negu kad e, su manimi ir nebuvo daug laiko. E, pristatyti išsamei ataskaitos. Dėl to aš ir norėjau atvykti pas Jūs šiandieną, kad galėčiau Jums papasakoti apie 17 metų auditus. E, finansinis reglamentas numato tam tikras nuostatas ir komisija pagal biudžeto vykdymo procedūrą teikia atitinkamą informaciją vidaus audito komitetų. Jūs teisingai pastebėjote, aš neturėjau galimybės e, pristatyti šio klausimo išsameu ir dabar noriu e, kai ką jums patikslinti, o jūs paskui galėsite susipažinti su ataskaita. Komisija savo ataskaitoje aiškiai parodo, kad yra pasirengusi laikytis skaidrumo ir skaitomybės principų. Ataskaita labai skaidriai ir atvirai parodo, kokie yra sisteminiai trūkumai vidaus, nustatyti vidaus audito tarnybos komisijos. Taip pat tai rodo, kad komisija imasi ryštingų veiksmų pagerinti padėčiai ir pašalinti trūkumus. Dėl to labai svarbus yra šis darbas ir mes pirmoje dalyje e, teikėme savo išvadas dėl komisijos vidinio dokumento skirto darbuotojams. E, ir mes e, taip pat parengėme lentelę, kurioje atsispindi komisijos jau pritaikyti veiksmai pagal uh, 17 e, metų audito pastabas. Aš 2017 metais kovo pirmąją buvau, buvau paskirtas į dabartinės savo pareigas kaip komisijos vidaus audito tarnybos vadovas. Aš dabar uh, pateikiu jums darbo rezultatus, kurie jau buvo uh, pasiekti man vadovaujant šiai tarnybai. Dėl tarptautinių uh, standartų vidaus audito instituto taikymo. Tai aš noriu pasakyti, kad aš nesusijęs su e, veiksmų tikrinimu, e, už kuriuos buvau atsakingas kaip apskaitos pareigūnas komisijoje ir taip pat e, su kuriais buvau susijęs eidamas kitas pareigas. Uh, Pone Ajela manęs jau yra paklaususi rugsėjo 27 laiške apie tos dalykus ir žiai atsakiau į tai. Bet e, tarptautiniai standartai yra labai svarbus dalykas ir dėl to aš manau, kad dar kartą būtų galima pristatyti priemonės, kurias aš įdėgiau. Aš e, 17 metų kovo 7 dieną parengiau tam tikrus nurodymus ir vidaus audito e, darbų užsėmė ponas Jeff Mason, kuris yra vidaus audito tarnybos direktoriaus pavaduotojas. Jis e, yra atvykęs e, į šį posėdį ir sėdi kairėje nuo manęs. Ir Taip pat e, aš nurodžiau, kad audito pažangos komitetas gautų visą informaciją apie atliekamus auditus. Taip pat balandžio 6 dieną 17 metų parengiamoji grupė susitiko taip ir e, dar kartą e, gegužės 3 dieną. Ir buvo įvertinta, kas buvo padaryta 17 metais ir galutinai vertinome visus darbus e, sausio pabaigoje ir gegužės mėnesį 18 metų. Ir mes e, siekėme dirbti pagal tarptautinius standartus ir pažangėję praktiką ir buvo pastebėta, kad vidaus audito tarnybas dirbo taip, kad būtų užtikrintas auditų nepriklausomumas. Ataskaito šeštame skyriuje apie vidaus auditus atsispindi tą informaciją. Taip pat noriu Jums pateikti informacijos apie rezultatus, apie konkrečius e, vidaus auditus ir pateiksiu Jums apžvalgą apie 17 metų audito plano įgyvendinimą. 2018 m. sausio 21 diena yra gautinis terminas ir 98 procentai viso ankstesnio plano jau tada buvo įgyventinta. Taip pat atlikta 148 užduotys, 54 iš tų yra auditai, 19 yra pakartotinis e, tikrinimas, kaip įgyventos rekomendacijos, 2 e, buvo pežios ir 2 konsultacijos surenktos. 2017 metais vidaus audito tarnyba parengė 199 rekomendacijas. 197 buvo visiškai priimtos, dvi iš dalies. Visi audituoti subjektai parengė audito planus, kurie vėliau buvo pateikti ir įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos e, iš tikrųjų, kol gyvendami planai e, užtrunka tam tikras laikas, dabar galbūt nereikėtų kalbėti apie 17 e, metų veiksmų planų įgyvendimą. Aš norėčiau Jums e, papasakoti apie 1865 rekomendacijas, kurios buvo parengtos 13-17 metais. Iš tų visų 1000 rekomendacijų 1476 buvo įgyvendintos, tai yra 80 procentų 359 dar buvo įgyvendinamos, tai yra 20 procentų 121. E, tai yra 6 procentai buvo neįgyventos ir 12 labai svarbios rekomendacijos tai yra 0,7 procento buvo neįgyventos visiškai. Tik, tai, kitaip tariant, e, praėjus terminui, pusiai metų po termino jos dar nebuvo įgyvendintos. Vidaus audito tarnyba pasižiūrėjau, kaip 1361 rekomendacija iš 1476 rekomendacijų buvo įgyvendintos, tai 92 procentai. 1296 e, rekomendacijos, 95 e, buvo teigiamai vertinos, tik 5 procentai nebuvo teigiamai vertinti. Antra dalis komisijos darbo dokumento pateikia išsame informaciją apie tai, kaip mes atlikome patikros darbą vidaus audito tarnybą. Be to, vidaus audito tarnyba mano, kad audito rekomendacijų įgyvenimas yra patenkinamas ir palygintas su ankstesniais metais. Tačiau reikia atkreipti dėmesį tai, kad per nelik ilgai negyventos kai kurios svarbios rekomendacijos. Ir trečiojoje e, darbo dokumento komisijos dalyje e, apie tai taip pat aiškiname dabar išvados, kurios pagrystos vidaus audito tarnybos auditai 17 metais. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į du vidaus darbo aspektus tų metų. Pirmiausiai mūsų išvados apie rezultatus ir kitas dalykas nuomonė apie finansų valdymą kas susijęs su pirmuoju svarbiu aspektu rezultatų audimu pagal finansinį reglamentą ir mūsų įstatus. Aš ir mano komanda e, su komisijos tarnybomis e, dirbame, kad būtų identifikuotos sitys, kur reikia pasiekti geresnių rezultatų. 17 metais mes žiūrėjome į tokius dalykus kaip valdysena, e, žmogiškų išteklių valdymo procesas, informacinių sistemų saugumas ir komisijos tarnybos sistema tiesioginiam, netiesioginiam bendram valdymui, kad būtų galima pasiekti tikslus ir įvertinti rezultatus įvairių politikos priemonių ir darbų. Vidaus audito ataskaitoje parašyta, kad daugelis ryčių dar reikia siekti pažangos, bet taip pat matoma, kad daugelis ryčių taip pat yra ir puikių rezultatų užfiksuota. Dėl e, dabartinių veiksmų planų įgyvenimo taip pat išsakyta tam tikra nuomonė. Mes per auditą įvertinome tuos veiksmų planus. Ir pirmoje komisijos darbo dokumento dalyje yra pateikta daug detalių apie e, atitinkamas mūsų atliktas užduotis. Kitas dalykas labai svarbus - finansinis valdymas. Jį taip pat gynomės ir sistemos valdymo apskritai. Noriu pasakyti, kad mes pateikėme bendrą išvadą apie finansų valdymą komisijos sistemoje kuris yra pagrystas vidaus audito tarnybos rezultatų užtikrinimo e, e, reikalavimų laikymosi rezultatų audito principais. Europos audito rūmai ir aš kaip vidaus auditorius komisijos 17 metais e, esame pareiškę panašias išvadas. Mūsų išvados yra tokios. Apskritai komisijos darbo vidaus kontrolės sistemos yra, aišku, tam tikrų problemų, bet apskritai tos sistemos veikia neblogai ir mes pateikėme e, pozityvę priemonę, e, kuri taip pat yra susijusi su tam, siema su tam tikromis išlygomis, kurias e, išsakė komisijos generaliniai direkto, direktoriai. Taip pat noriu pasakyti, kad mes matome jog ES biudžetas yra atitinkamai apsaugotas apskritai ir e, laiko kontekste. E, mes pripažįstame, kad egzistuoja tam tikrų problemų, reikia kai kur siekti geresnių rezultatų, tačiau apskritai mūsų sistemos veikia ir leidžia pasiekti gerų rezultatų. Problemos egzistuoja, reikia ją spręsti. Ir vis tik tai reikia vieną dalyką paminėti, kuris ir pernai buvo mano nuomonėje paminėtas bendrojoje tai yra metodas, kai e, naudojamos ES lėšas, komisija labai dažnai turi pasikliauti tarpininkais, valstybės narėmis, šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis agentūromis, bendromis e, įstaigomis, taip pat ne ES institucijomis tam, kad būtų galima prisimti visą atsakomybę, komisijos generaliniai direktoratai prižiūri, kaip įgyvenamos vairios programos teikia konsultacijas ir paramą esant poreikiai. Ir e, reikia taip pat apibriežti ir gyventinti veiksmingą priežiūros sistemą, stebėsenos ir atskaitomybės sistemą, kad būtų galima e, užtikrinti, kad e, tarpininkai, subjektai, tarpininkai gyvenim programas deramai veikia ir deramai gina sąjungos finansinius interesus. Aš gavau grįžtamosios informacijos iš skirtingų veikėjų ir matau, kad komisija yra pasirengusi sustiprinti stebėsenos ir priežiūros priežiūros E, veiksmus, e, prižiūrint tuos subjektus, tarpininkus. Taip pat galima pasakyti, kad išorės veiksmų tarnybos auditas atliekamas aukščiausių lygmenių, aptariami rezultatai su audito pažangos komitetu. Ir taip pat komisarų kolegija vaidina labai svarbu vaidmenį. Šeši komisijos nariai ir trys išorės nariai yra tame komitete. E, taip pat Šį darbą prižiūri komisijos e, pirmininko pavaduotojas e, Timmermans ir siekiama užtikrinti, kad išorės veiksmų tarnyba įgyvendintų visas rekomendacijas. Taip pat turime užtikrinti, kad vidaus audito išvados būtų vertintos rimtai ir įgyventos visuose generaliniuose direktoratuose atitinkamuose ir tarnybose. Aš baigdamas norėčiau pasakyti, kad uh, Iš tiesų, tiek vidaus audito tarnyba, tiek audito pažangos komitetas teikia svarę informaciją komisijai. Mes dirbame siekdami užtikrinti, kad bet kokios nustatytos problemos būtų sprendžiamas laiku ir ryštingai. Šių metų ataskaitoje labai išsamei e, kalbam apie tai, kad e, labai gerai dirbama daugelis sričių ir daugelis direktoratų įvairiose srityse pasiekė pažangos, bet problemų yra. Dėl to mes e, norime pasakyti, kad taip, per pastosius metus komisijos sistemos pagerėjo, tą sako ir audito rūmai. Ir aš esu įsitikinęs, atsižvelgdamas į e, tai, kas parašyta 17 metų ataskaitoje apie vidaus auditą, E, ir e, žvelgdamas į tai, kaip įgyvenami e, veiksmų planai, aš tikiuosi, kad sistemos dar pagerės ir likusios problemos bus išspręstos. Ačiū, o dabar esu pasirengęs atskait, atsakyti Jums į klausimus dėl konkrečių auditų. Labai ačiū. Manau, kad mums visiems susidaro įspūdis, kad uh, kuomet uh, užkyla tam tikros problemos, tai jos turi būti sprendžiamos. Dėl to bendrai sutarėme, dabar žodis teikiamas uh, pranešėjai. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau jūs visus pasveikinti su naujaisiais metais. Žinome, kad laukia mūsų daug iššūkių, taigi e, būkime sveiki, energingi, kad galėtume juos įveikti. Norėčiau padėkoti ponui Kraf už jo tokį pirmą deramą atsiskaitimą. Tikrai su jumis e, neblogai esame bendravę, kai tvirtinome biudžeto vykdymą 17 metų. Ir jūs e, mums ką tik tai pristatėte savo darbo rezultatus ir reikia pripažinti, kad iš tikrųjų e, reikia pripažinti tą darbą atliktą, nes piliečiai turi suvokti, kad ne viskas e, blogai yra institucijos ir mes objektyviai turime vertinti tai, kas vyksta. Ir dėkinga esu Jums, kad nustatytos rytis, kuriuose dirbama tikrai gerai. Ir kiek e, taip pat, kuo daugiau turime informacijos, tuo geriau žinosime, ką dar reikia padaryti. Bet norėčiau paminėti tris tokias nedėlės problemas. Jūs ką tik taip pats minėjote vieną dalyką ir mano darbas netiesiogiai su tas susijęs, tai yra bendras valdymas. Žinome, kad daug dirbam paskutiniais metais šioje srityje įgyvendinant struktūrinius fondus su valstybės narėmis yra e, valdymas bendrai atliekamas, e, siekiama užtikrinti didesnį nuoseklumą ir Taip pat tai yra susijęs su centralizuota sistema, su tam tikrais pokyčiais ir taip pat matome, kad dirbama toliau, ieškant sistemų, kurios leistų pagerinti veiklą šioje srityje. Jūs taip pat Minėjote tam tikrus atvejus ir mes puikiai taip pat žinome, kad reikia užtikrinti nuoseklumą, vientisumą, kad būtų galima užtikrinti palyginamumą ne tik istorinių požiūrių e, atskirus metus, bet pavyzdžiui, kai keičiasi tam tikri dalykai, kai siekiama pagerinti padėtį, mes turime sugebėti įvertinti tuos pokyčius, ne tik tai laikui bėgant, bet ir rezultatų požiūriu e, Dar vienas dalykas. Jūs minėjote 17 metus ir rekomendacijas jų įgyvendinimą. Taip pat turime pripažinti, kad egzistuoja metodiniai labai rimti skirtumai, kurie ne visuomet leidžia atitinkamus palyginimus padaryti. Jūs pats sakėte, tai, tai pavyzdžiui, yra. Ir klaidos, jų pobūdis ir sistemos. Aš norėčiau jūsų paklausti dėl tiesioginio valdymo, kur matote e, tam tikrus e, pagerėjimus ir netiesioginio valdymo srityje taip pat. Kaip veikia, pavyzdžiui, agentūros, e, kaip taikomos naudojamos finansinės priemonės ir dėl netiesioginio valdymo. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, kaip uh, Mm, ne tik 17, bet 18 ir, ir kitais metais būtų galima dirbti, kaip ta netiesioginė dalis bus valdoma, kaip bus įgyvenimas rekomendacijos, kaip mes galėtume užtikrinti vientisumą didesnį, kad viskas neliktų tik rekomendacijomis ir kaip tai mums leistų atlikti korekcijas, kaip galima greičiau nustačius trūkumus. Dėl ES biudžeto mes e, palaikydami dialogą su komisija taip pat daug ko pasimokėme, e, žiūrėjome į kiekybinius dalykus, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, klaidos, tai reiškia didelius pinigus, bendroji žemės ūkio politika taip pat klaida reiškia pinigus, bet uh, Taip pat apie tai kalbėjome ir su komisija, matome, kad kokybės srityje, tai yra kalbant apie rezultatus 17 metais, pavyzdžiui, kiek tai susijęs su migracija, matome, kad teigiamas ar ne kad e, geras arba negeras taikymas tam tikrų dalykų yra tiesiogiai susijęs su tinkamas arba netinkamas taikymas susijęs su tam tikrais rezultatais. Ir matome, kad egzistuoja gairės, mes parlamente girdėjome iš generalinių direktorių, kad pavyzdžiui, jeigu auditorumai manęs nepatikrino, viskas yra gerai, bet iš tikrųjų taip nėra ir apie tai vyksta politinės diskusijos. Man atrodo, kad taip pat jūsų veiksmų planuose kiekybinis vertimas taip pat turi gerai atsispindėti. Ne tik tai reikia galvoti apie lėšų susigražinimą, bet ir apie rezultatų apsaugą. Mes uh, E, svarbiuose instrumentuose, kuriuos patvirtino visos institucijos, e, kalbame tuos rezultatus ir noriu mm, paklausti jūsų, kaip mes galėtume išvengti situacijų, kai kils dėl to problemų. Dėkuoju, pirmininkė. Aš sutinku su jumis visiškai. Pakeitimai prasmingi tik tada, jeigu jie leidžia kažką pagerinti. Uh, Mes su komisijos, e, kai kalbėjote su generaliniu sekretoriumi komisijos, jūs kalbėjote apie desnį nuoseklumą, apie suderinamumą tarp Europos komisijos veiklos e, sričių ir politikos gyvendamos sričių. Aš sutinku su tuo svarbiausi rodikliai, kurie leistų mums skirtingose srityse įvertinti pažangą, yra suderinti, bent jau tam tikrų mastų. Kalbu apie rizikingas sumas jas išmokant ir tvirtinant panaudojimą lėšų. Dėl rizikingų sumų, kai pateikiamos metinės veiklos ataskaitos atskaitomybės metu Tai yra labai svarbu ir aš sutinku su tuo, kad dauguma generalinių direktoratų pateiktų daugiau informacijos apie susijusios su jų veiklos ryčių specifiką. Ir taip pat reikia užsitikrinti, kaip galima geriausią informaciją apie situaciją skirtingose srityse. Mes visuomet, aišku, galime uh, pagerinti dar darbą, galime siekti didesnio supaprasimo, taip pat atsižvelgti į jūsų pastabas, į pastabas kitų e, išsakytas tam, kad lengviau būtų suinteresuotams subjektams suvokti, kas vyksta. Tačiau tuo pačiu metu yra tam tikros ribos mūsų veiksmų, nes egzistuoja teisiniai, e, skirtingos teisinės sistemos, skirtingos organizacinės struktūros ir reikia atsižvelgti į jų specifiką. Kaip žvelgti į sritis, e, kurios yra susijusios su taip vadinam ar meta netiesioginiu valdymu? Aš uh, E, minėjau pradžioje, kad grįžtamo informacija iš Europos komisijos centrinių tarnybų ir iš generalinių direktoratų e, rodo, kad labai rimtai žiūrima į tuos dalykus. Ir galiu pasakyti jums dabar, kad mes galvojame, ar nereikėtų darbo grupės įkurti, e, suburti centrinės tarnybas, generalinių direktoratų tarnybos ir vidaus auditų tarnybos atstovus Gal būtų galima nustatyti silpnuosius aspektus ir paskui siekti pagerinti darbą, sustiprinti priežios procedūras ateityje. Ir atidumas ir dėmesys rekomendacijų įgyvendinimui yra susijęs su įvairiomis komisijos veiklos sėtimis. Dėl to taip įgyvendinama neblogai tos rekomendacijos ir veiksmų planai. Tai yra susijęs su mūsų identifikuotais trūkumais. Beveik 100 procentų visų rekomendacijų yra priimamos audituojamų subjektų ir vėliau įgyvendinamos. Ir e, laikotarpiai nėra ilgi, e, labai atidžiai sekama, kaip tai daroma ir audito pažangos komitetas komiteto labai svarbus vaidmuo šiuo požiūriu. Kai kyla problemų, kai kalbame su komisijos tarnybomis, tai audito pažangos komitetas taip pat pradeda veikti ir jisai remia mus, remia mūsų pasiūlymus pagerinti uh, tam tikrus dalykus ir pasiūlymus įrašyti priemonės į veiksmus planus. Jeigu veiksmų planus, jeigu jūs turite dar klausimų, aš mielai jums e, atsakysiu juos išsameu. Ja, Ačiū, aš turiu porą klausimų. E, jūsų dokumente nuolat kalbama apie tam tikras trūkumus, spragas, galėtumėte e, jas konkrečiai vardinti. Antras klausimas susijęs su tarptautinė finansų institucija AIFIS. Pranešime ir darbinėme dokumente parašyta, kad DEFCO generalinėme direktorate iš ankstinio finansavimo atvejai yra tyriami praėjus dešimčiai metų. Tai ką čia galima ištirti po dešimties metų? Aš čia nenoriu apsaugoti biudžeto lėšas, aš noriu pirmiausia užtikrinti tam tikrą vidinę drausmę, tam tikrą patikimumą. Ką mes galime išsiaiškinti po dešimties metų, praėjus dešimčiai metų? Taip pat kartu su generaliniu sekretoriumi ir komisijos nariu Otingeriu svarstame audito pažangos komiteto klausimą. E, taigi klausimas kyla, kokias išvadas gali padaryti tas audito pažangos komitetas, remdamasis suteikta informacija. Čia parašyta, kad audito pažangos e, komitetas negali palyginti rezultatų, nes nėra suteikiama palyginamoji informacija arba nėra įmanoma tos informacijos palyginti. Iš kur čia tas triukšmas? Ar kas nors įjungia dulkių siurblį? Mums tai čia triukšmo nereikia ir siurblio. Ai, ai, ai. Ačiū. Taigi um, audito pažangos uh, komitetas yra svarbus su juo susijęs klausimas ir jo veikla. Kis klausimas susijęs su DEFCO generaliniu direktoratu ir čia iškeltų klausimų dėl Jasper agentūros ir e, neturimų duomenų dėl interesų konflikto galimo. Komite regionų generalinis direktoratas iš e, AIP negauna duomenų, tai yra sudėtinga vertinti pačią programą. Ar galėtumėte pakomentuoti? Su komisijos nare Georgijevo mes e, svarstėme į e, rezultatus orientuoto biudžeto aspektus. Man svarbu sužinoti, kas kokį vaidmenį vaidina šiame procese ir e, iš tiesų gavau pakankamai informacijos. Norėčiau už ją padėkoti. Mm. Na, paklausti, kaip toli pasistumėme į priekį, tvirtindami į rezultatus orientuotą biudžetą. Mano vertimu, tai buvo tik tai viešųjų ryšių akcija. Ar turime kokių nors apčiopiamų rezultatų, kuriais remdamėsi galime pasakyti, kad štai dabar turime tvirtą pagrindą po kojomis ir galime ant jo pasiremti. Prašau, jums žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš iš eilės atsakysiu jūsų klausimus. Jūs klausėte, e, kas tie trūkumai problemos, apie kuriuos kalbame. yra labai sudėtingas metodas, kuris leidžia sugrupuoti išvadas mūsų auditų tos išvados yra reitinguojamos ir aš jums pristatysiu apibrėžimą tų reitingų elementų. Labai rimtos problemos ar spragos tai yra tokios, kurios ir gali pakenkti e, dalį ar visą audito procesą e, genera arba generaliniam direktoratui pakenkti. Uh, Ir kitaip tariant, tai yra labai rimta problema, e, kuri būdinga visam generaliniam direktoratui, taip paprastų žmonių kalba kalbant. Ir metinėje ataskaitoje mes e, užfiksavome labai nedidelį skaičių, teikėme labai nedidelį skaičių tokių kritinės svarbos e, problemų spręsti rekomendacijų, es, labai rimtoms problemams spręsti. Ir E, informaciją apie tokias nepaprastai rimtas problemas ir, ir labai rimtas problemas e, prašoma teikti. E, problemos kitos, kurios rimtos yra, bet nekritinės svarbos, yra tos, kurios gali paimti daliai procesų ar daliai generalinio direktorato. Kiti, kitos problemos, kurios gali padaryti žalą tam tikrai daliai audituojamo proceso. Ir mm, taip pat teikiamos rekomendacijos atitinkamos, kurios turi būti įgyvendintos esant problemoms, e, kai kada reikalavimą imtis iškart veiksmų, kad tos problemos būtų išspręstos nedelsiant ir kai kuris atvejais mes sakome, kad tikimasi, kad bus imtas veiksmų kuo greičiau, o kartais kaip galima greičiau pagal e, problemos rimtumą. Ir aš noriu, kad jūs suprastumėte, e, kokios problemos turimos galvoje ir kaip jos grupuojamos. Dėl finansinių priemonių DEFCO generalinėme direktorate aš sutinku su jumis. Jeigu uh, užtrunka dešimt metų, kol išsiaiškinama, kaip panaudotos uh, ankstyvo finansavimo lėšos, tai tikrai yra problemiška. Bet taip pat uh, reikia pasižiūrėti finansinių reglamentų nuostatas reikalavimus. Kartais nėra įmanoma anksčiau įvertinti tų veiksmų. Dėl audito pažangos komiteto aš sakiau jums, kad tai yra nepaprastai svarbus e, formas komisijoje. Jis vaidina konsultacinį vaidmenį, jis taip pat e, vykdo visų procedūrų ir sistemų Europos komisijoje priežiūrą. Jūs kalbėjote apie audito rezultatus, kai tai susijęs su komisijos valdysena ir buvo minėta kritika. E, Buvo sakyta, kad audito pažangos komitetas negavo informacijos apie tai, kaip vadovybė e, sprendžia kritinės rizikos problemas. Ir taip pat e, buvo pasakyta, kad valdyba tik į bendrasias didžiausios rizikos, e, bendruosius atvejus didžiausios rizikos E, kreipia dėmesį ne į atskirus aspektus. Ir taip pat sakoma, kad valdyba būtent nenagrinėjo atskirų labai rimtų problemų, būdingų tik atskiriems generaliniams direktoratams. Taip, tai yra bendra problema ir mes pateikėme rekomendacijų tinkamų. E, valdyba E, per direktoratus ir centrinę tarnybą turėtų gauti išbaigtą sąrašą visų kriz, kritinės rizikos elementų, ar tai būtų bendri elementai visai sistemai ar atskiriems e, direktoratams tik būdingi. Ir paskui bus nuspręsta, ar reikia su generaliniais direktoratais atskirų, e, generalinių, direktoriais atskirų generalinių direktoratų aptarti tas problemas. Uh, Ir taip pat yra papildomos informacijos pateikta prie to sąrašo ir ji pateikiama komisijos vidaus audito tarnybai. Tai informacija ir sąrašas. Ir mes e, patys e, vertiname riziką komisijoje šiuo metu. Pavyzdžiui, e, atliekame strateginį rizikos vertinimą ateinantiems triems metams ir informacija vėliau pateikiama audito pažangos komitetui. Jie gaus mūsų rizikos vertinimo išvadas, mūsų planą ateinantiems metams ir audito pažangos komitetas taip pat gaus iš valdybos ataskaitą apie kritinę riziką bendrąją ir atskirąją ir bus e, įvertinta, ar nėra spragų rizikos vertinime ir veiksmų, tar, rizikos vertinimo, tarp rizikos vertinimo ir veiksmų, kuriuos, kurių turimtis generaliniai direktoratai. Ir audito pažangos komitetas galės imtis tolesnių veiksmų ir komentuoti e, tai, ar E, kalbėti su valdyba apie tai ir galvoti, ką toliau daryti. Dėl Jasper. Mes esame taip pat identifikavę problemas. Iš tikrųjų yra gana sudėtinga išanalizuoti, e, veik, įvertinti veiksmingumą skirtingų įgyvendintų veiksmų. Tačiau savo veiksmų plane esame numatę priemonės, uh, kurios leistų pagerinti situaciją. Dėl e, biudžeto siemo su rezultatais aš galbūt e, labiau optimistiškai nusteikęs negu jūs, pirmininkė. Man buvo labai malonu e, komisijos metinė veiklos ataskaitoje e, perskaityti tai, kad mūsų uh, E, sistema yra stipresnė negu bet kurios kitos EBPO narės e, sistema, kuri orientuota į rezultatus. Jeigu pažiūrėsime į skirtingas mūsų teikiamas ataskaitas ar generalinių direktoratų ataskaitas, jūs pamatysite informaciją apie skirtingas sritis ir juose pasiektus rezultatus. Mes esame kalbėję jau apie statistinius duomenis. Eurostatas nerengia tam tikrų duomenų ir dėl to atsiranda rizika, mes jie vertiname, dėl to, kad sunku yra įvertinti kokybiškai e, tam tikrus veiksmus pagal Eurostato e, rengiamus statistinius duomenys. Dėl, dėl akcento rezultatams. E, jeigu generaliniai direktoratai sutinka su mūsų pasiūlymais, e, po to, kai mes atliekame veiklos rezultato auditą, tada darbas iš tikrųjų dar pagerės. Dabar kolegė Ajala Sender. Nenorėčiau E, dabar suplakti kelių dalykų. Jūs pristatėte mums labai gerai viską, kiek tai susijęs su komitetu, taip pat e, įvardijote, kalbėjote apie klasifikaciją, rimčiausių problemų ir panašiai. Aš norėjau jūsų paklausti apie tai, kaip nustatoma, e, pavyzdžiui, ar problema būdinga visai institucijai, ar tik tai kažkokiai proceso daliai, ar visam procesui. Uh, Ir noriu paklausti jūsų, kokiu būdu yra nustatomi atsakingi asmenys, kurie, pavyzdžiui, turi atlikti tuos būtinus poveikius, kad būtų išspręsta problema. Ir e, taip pat kaip yra nustatomas kalendorius, kai nustatomos problemos. Ar jūs patys nustatote terminą, pavyzdžiui, kai identifikuojate problemą, ar tai priklauso nuo problemos, pavyzdžiui, jeigu tai yra skubiai spręstina problema ar netaip skubiai spręstina problema. Ir e, kaip yra nustatomi terminai ir kalendorius, pagal kurį e, reikia įgyvendinti rekomendacijas ir kaip e, veikia skirtingos ES institucijos tiesiogiai, netiesiogiai. Herr Graf, bitte. Yes, thank you, Chair. Um... Okay. Dėkoju, pirmininkė. Audito ataskaitose mes labai aiškiai e, pasakome, koks yra išvadų pobūdis, rezultatas, ar tai yra kritinė problema, labai svarbi, svarbi problema ir paskui atitinkamai rengiamos rekomendacijos padėčiai pagerinti. Paskui tai aptariama su audituotu subjektu ir e, jisai turi paaiškinti konkrečiai, kokie bus įgyvendami veiksmai tam, kad būtų galima išspręsti tas problemas. Taip pat e, E, jie turi e, nurodyti, per kiek e, bus imtasi veiksmų, per kiek laiko. Jeigu mums netinka, pavyzdžiui, ar siūloma priemonė, jeigu mums netrodo, kad ta pasiūlyta priemonė leis išspręsti mūsų nustatytą problemą, mes nesutinkame su pasiūlytų veiksmų planu. Jeigu mes galvojame, kad kas nors užtruks per daug ilgai, mes taip pat aiškiai sakome, kad nesutiksime su pasiūlytu veiksmų planu. Aš jums sakiau, kad 99 procentai mūsų mm, teikiamų rekomendacijų paskui atsispindi veiksmų plane ir mes e, patvirtiname juos, bet kartais kyla problemų, kai audituojamas subjektas nesutinka su rekomendacijomis. Ir tuo metu audito pažangos komitetas e, kviečiasi pas save audituotą subjektą ir e, siekia išsiaiškinti priežastis, kodėl nesutinkama su rekomendacija. Ir dviem atvejais e, nebuvo priimtos mūsų rekomendacijos E, ir dėl vienu atveju nebuvo pangamai išteklių, taip pat buvo kitų e, problemų ir dviem atvejais būtent mes nepasiekėme sutarimo, bet visais kitais atvejais, tai yra 99 procentais atvejų, visiškai pritarėme mūsų rekomendacijoms. Ir vėliau mes labai didžiai sekame, kaip e, veiksmai korekciniai yra įgyvendinami. Nuostatomas terminas, per kurį audituotas subjektas e, E, turi mums atskaityti, ar e, veiksmai per numatytą terminą bus įgyvendinti ir paskui mes įsigiliname, žiūrime, kaip viskas padaryta. Jeigu mums e, viskas tinka, mes tada jau patvirtiname, kad klaida ištaisyti. Jeigu ne, tai mes vėl keliame šį klausimą, teikiame rekomendacijas iš naujo. 12 iš to didžiulio skaičiaus rekomendacijų yra užvilnintos ilgiau negu pusmetį gyvendinti. Ir mes e, dirbsime toliau, siekdami užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų. Bet galiu Jums pasakyti, kad beveik pusė iš tų dvylikos veiksmų, e, kuriuos pavėluota įgyvendinti ar buvo vėluojama ilgai gyvendinti, jau dabar yra įgyvendinti. Ir e, mes prašome, kad audito pažangos komitetas spaustų tuos generalinius direktoratus, kurie dar nepadarė to, ką turėjo die Fragen, die ich noch habe, passen sehr. Dar turiu klausimus susijusius su šia tema. Kas pasikeitė santykiuose tarp Jaspers ir e, regionų generalinio direktorato, kalbant apie prieigą prie duomenų? Ir antras klausimas, e, kokiu priemoniu ėmėsi DEFCO, kalbant apie išankstinį finansavimą. E, taip pat e, jūs kritiškai vertinote statistinių duomenų patikimumą, jeigu tuos duomenys pateikė ne Eurostatas. Tai yra E, dar vienas svarbus aspektas tiems, kurie turi kontroliuoti Europinį semestrą, taigi kas e, šioje srityje pasikeis arba kas turi pasikeisti. Dėkuoju. Kalbėdamas apie Jaspers. Galiu pasakyti, kad jūs galite surasti uh, informaciją apie tai dėl komisijos dar, uh, parengtą dokumento 58 puslapį. Ten yra rekomenduojama sustiprinti jas per vidaus audito, auditorių veiklą, atliekant patikrinimus vietoje, tikrinant vidaus procedūras, peržiūrint dokumentus, ypač svarbiausios dokumentus, kurie yra susijęs su JASPERS vidaus kontrolės sistemomis. Taip pat siūloma yra planuoti ir gyvendinti laikotarpio vidurio, vidurio peržiūros, kaip yra numatyta pagrindų partnerystės susitarime, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų gaunama pakankamai informacijos apie jas per e, informacinių technologinių priemonės ir prie kitos informacijos. Be to, komisija taip pat pagal sutartinės nuostatas e, bendradarbiavimą su EIB taip pat turi galimybę kontroliuoti Jaspers e, atliekamus patikrinimus. Pat, pat, Pagal veiksmų planą, dėl kurio buvo susitarta, da, regionų generalinis direktoracijas atliko konkrečius patikrinimus kartu su Jaspers, tam, kad galima būtų sustiprinti valdymo sistemas kurios naudomasi gyvendinant e, svarbiausius projektus. Taip mes siekime buvo sustiprinti sutartinius e, įsipareigojimus ir komisijos gebėjimus e, prižiūrėti Jaspers ir sumažinti bet kokią galimų interesų konfliktų galimybę tarp Jaspers vidaus kontrolės institucijų ir kitų subjektų. Kol kas mes dar neatlikome tolesnių veiksmų dėl to, bet mes jums pateiksime papildomos informacijos vėliau apie tai, Ar patvirtintas veiksmų planas ir pagal jį pritaikyti veiksmai turėjo teigiamą poveikį? Toliau, dėl DEFCO. Šiek tiek techninės informacijos. Pirmiausia, jums yra žinoma, kad tarpuskaita yra manoma tik tai pagal remintis informaciją dėl išlaidų. Taigi, pirmiausia, kažkas turi įvykti konkrečiai, turi atsirasti aiškios išlaidos apie kurias turi būti pranešta komisijai. Takiant ne visas finansinės priemonės galima užtikrinti E, kad tokia informacija būtų pateikta prieš baigiant gyvendinti projektą. Ir jūs visiškai teisingai pasakėte, kai kurie projektai užtrunka, e, jų gyvenimas užtrunka labai ilgai. Pagal naują finansinį reglamentą atsirado naujovė, kaip jums yra žinoma, kur yra skirta tam, kad galima būtų tai atsižvelgti ir tam, kad galima būtų tarpuskaitę atlikti vėliausiai iki pro, projekto galutinio gyvendinimo. Taigi tai yra naujas reklam, reikalavimas, kuris yra nurodytas naujajame finansinėme reglamente ir mes turėsime jo laikytis. Didžiai DEFCO kartu su da, vidaus kontrolios e, įstaigomis. Dėkuoju, pamiršau apie statistiką iš tikrųjų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes atlikome statistinių duomenų pateiktų stat, e, uh, Eurostato auditą. Ir trumpai galiu pasakyti, kad mes nustatome, kad peržiūros proceso kokybė yra labai aukšta. Taigi sistema veikia tinkamai. Eurostato teikiami statistiniai duomenys ir nacionalinių įstaigų teikiami duomenys yra patikimi ir e, yra naud... mes teikime paramą valdytojams ir administracijos įstaigoms. Kalbėdamas apie statistinius duomenius, kuriuos rengia ne Eurostatas, galiu pasakyti, kad čia ne viskas yra gerai. Sistemos nėra pakankamai patikimos. Eurostatas pritarė mūsų rekomendacijoms Ir dabar Eurostatas bendradarbiauja su vykdymo direktoratais ir su kitais subjektais tam, kad situacija būtų patobulinta. Galiu Jums pasakyti apie valdysenos dokumentų rinkinį, kurį Europos komisija patvirtino 2018 m. lapkričio mėnesį. Šiame dokumentų rinkinyje yra numatyta sustiprinti korporatyvų valdymą ir duomenų valdymą. Tenai konkrečiai yra viena, e, yra numatyta, kad valdyboje veiktų pogrupis, kuris tikrintų, e, kiek patikimi yra Europos komisijos teikiami statistiniai duomenys. Mes taip pat atsižvelgėme į veiksmų planą, kurį mes patvirtinome ir pagal jį yra numatyta imtis veiksmų tam, kad galima būtų ištaisyti trūkumus, kurie yra pastebimi tuose statistiniuose duomenėse, kuriuos rengia ne Eurostatas. Žinau, kad galbūt šiek tiek per anksti yra klausti, tačiau anksčiau vykusią diskusiją dėl naujų programų žemės ūkio srityje mums kilo klausimas. Mm, kokia yra situacija su galutiniu naudos gavėju. Ar turėtumėte kokiu nors rekomendacijų šioms programoms ir kas vyksta e, naudojant struktūrinių fondų lėšas ir žemės ūkio lėšas e, ir skiriant jos, jas galutiniam naudos gavėjui. Ne, mes nepatikime jokių rekomendacijų. Da, E, kurios būtų skirtos jūsų nagrinėjamiams dokumentams, taryboje nagrinėjamiams dokumentams, bet be abejo mūsų audito ataskaitose yra e, rekomendacijų, kurios yra skirtos tam, kad būtų užtaisyti tam tikri sistemų trūkumai, kurie buvo nustatyti anksčiau kalbėdamas apie tai, ar mes tikriname konkrečiai vietoje, kiek aš mokėta konkretiems naudos gavėjams. Galiu pasakyti, kad jūs teisingai pasakėte, kad mes netikrinome visko taip, kaip tai daro auditorumai, tačiau kars nuo karto mes vis dėlto atliekame Europos komisijos veiklos, generalinio direktoratų atliktos veiklos patikrinimą. Taip mes siekime užtikrinti, kad šie direktoratai gautų nu, pakankamai patikinimų dėl nacionalinių sistemų ir kad tie patikinimai būtų labai detalūs, kad jie, jie pasiektų net ir galutinį naudo, naudotoją. Ir tuomet mūsų kolegos iš, kitų, iš tų direktoratų lankosi valstybės narėse, tikrina, kaip veikia nacionalinės įstaigos, Ir taip pat galvoju apie taip, kaip galima būtų padėti jiems patobulinti savo darbo rezultatus. Taip siekdami užtikrinti, kad mūsų priežiūros ir kontrolės sistemos būtų kuo veiksmingesnės. Bet nepriklausomų atskirų patikrinimų kurie pasiektų galutinį naudotoją, konkrečiai mes netliekame. Mes atliekame patikrinimus vietoje, bet darome tai taip, kaip aš ką tik paaiškinau. Dėkuoju. Per pastarus metus EIVT eh, e eh, labai daug dėjo pastangų, eh, kalbant apie apie tam tikras korekcinės priemonės susijusias su E, mokėjimo agentūrų veikla žemės ūkio srityje. Buvo nemažai korekcijų atlikta. E, ar dabar būtų galima teikti, kad e, skaidrumas sustiprėjo tiek regionų plėtros, tiek žemės ūkio srityje? Mes parengėme audito ataskaitas dėl bendrojo valdymo sanglaudos ir BŽP srityje statistinis modelis veikia, bet jis neveikia mechaniškai. Jei valstybės narės viską daro teisingai, tuomet mes gauname patikimus statistinius duomenys. Jei valstybės narės netinkamai atlieka savo darbą, tuomet mes galime pakoreguoti duomenys, tačiau tą darome nestatistiškai, pritaikydami ne statistinius modelius, bet atsiždami savo profesinę kompetenciją. Kolegos įvertina da visus e, trūkumus ir tai bando įvertinti, e, kiek, kokiai sumai yra iškilusi rizika. Ir visą šią informaciją jūs galite rasti mūsų metinės, e, įvairių direktorato metinės, veiklo, metinės veiklos ataskaitose. Uh, Iš esmės, mūsų nuomonė dėl komisijos finansinio valdymo taip pat yra pagrįsta būtent tokiu modeliu. Ir vienas dalykas yra visiškai aiškus. Tai yra tai, kad biudžetas yra apsaugotas iš esmės. Jei jūs pagalvosite, kokia rizika kyla mokėjimams ir apie tai, kokios finansinės korekcijos gali būti pritaikytos atskiriuose sritise, uh, pamatysite, kad mes tikrai nesiekiame dviejų procentų ribos. Ir taip, be abejo, tam tikrose sritise kai ką galima būtų patobulinti. Ir apie tai kalbama mūsų išlygose, kurios beje yra įtrauktos ir mūsų bendra ataskaita. Taip, ne viskas yra tobula, be abejo, da, daug ką galima būtų patobulinti. Ir aš nebejoju, kad da, mums pavyks tai padaryti. Ir situacija bus geresnė ateityje. Noriu paklausti E, to pono, e, kuriam jūs e, patikėjote šio klausimu pasirūpinti dėl jūsų atžvilgių kylančio tam tikro interesų konflikto. Dėja, pamiršau jūsų pavardę, atsiprašau. Kaip Manfredas paaiškino, mes kūrėme sistemas tam, kad jos praktiškai užkirtų kelią šitiems dalykams. Aš, pavyzdžiui, pastaraisiais metais stebėjau, kaip atliekami yra auditai, konkrečiai auditai dėl išieškojamų pinigų ir dėl naudos lėšų panaudojimo efektyvumo auditų ir dėl svarbių didelių auditų, tokių, apie kuriuos kalbėjo Manfredas, tai yra valdysenos auditus. Čia tikrai daug kas pasikeitė pastaraisiais metais ir Manfredas ir aš pasirašome bendrai bendrąją ataskaitą. Uh, Tai buvo pagrindinės sritis, kuriuose e, e, buvo konkrečiai e, kalbama apie interesų konfliktą. Manfredas buvo atsakingas už vieną audito dalį, o aš buvau atsakingas už kitą dalį ir už tai, kaip atskiri generaliniai direktoratai atliko auditą. Daugiau nematau norinčių kalbėti. Baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti. Manau, kad tikrai vertėjo šį klausimą įtraukti į darbo atvarkę. Ačiū už Jūsų ir kolegų atliktą darbą šioje labai e, svarbioje srityje. Periname prie aštuntąją darbo atvarkės klausimą. Auditorumų specialioji ataskaita dėl e, EJOPOS. Pranešėja ponė Kadembach Ir dabar steiksiu galimybę pristatyti šį pranešimą ponai Sacijus. Ačiū, ponė pirmininkė. Palaukime e, truputėlį tol, kol pradės veikti technika. Aš norėčiau palinkėti jums labai gerų ir sėkmingų naujųjų metų. Tai tikrai būtų labai naudinga da, e, tiems parlamento nariams, kurie norėtų būti perrinkti. Tikrai linkiu e, jums kuo didesnės sėkmės. Dabar perkime prie kitos skaidrės. Taigi, tai šiek tiek apie šį auditą. Mes nebandėme išnagrinėti kokios nors vienos agentūros veiklą, mes nagrinėjome viso sektoriaus svarbą, apie draudimo sektorių ir jo svarbą finansų e, sektoriuje. Be abejo, mes e, parengėme šiokios tokios informacijos, kuri gali būti jums e, naudinga. E, ši informacija yra susijusi su Europos priežiūros sistemos reforma. Šioje skaidrėje jūs matote draudimo sektoriaus dydį ir jūs matote kad draudimo įmokos sudaro gan didelę dalį, nors ji, ji yra mažesnė nei kitų finansų priemonių, finansinių priemonių. Vidurkis yra 9 procentai nacionalinio BVP. Tačiau situacija labai yra skirtinga ir matome, kad e, e, e, sektorius yra labai netolygus ir tarp valstybė veikla yra labai svarbi ir jai skirime ypatingą dėmesį. Draudimo sektoriaus valdomas turtas sudaro du trešdalius metinio ES BVP. Ir tai yra gan daug. Taigi šis sektorius yra gan svarbus. Audito apriptis. Mes tikrinome, ar EOPA svariai prisidėjo prie draudimo sektoriaus priežiūros ir, ir jo finansinio stabilumo. Ir mes kalbėjom, kalbame apie Europos draudimo ir profesinių pensijų da, instituciją. Ir e, kiek man yra žinoma, šios institucijos atstovai nebuvo pakviesti į šį posėdį. Ir todėl mes šiandien galime kalbėti apie tos klausimus, kurie labiausiai rūpė komisijai ir Europos parlamentui. Iš esmės galime pasakyti, kad Finansinės stabilumas buvo tas klausimas, kuris mums rūpėjo labiausia, bet jį nagrinėjome dviem aspektais, nepamirždami apie tuos svarbius dalykus. Pirmiausia, galvojame apie tai, kaip galima būtų užtikrinti vienodą vartotojų apsaugą. Tai yra labai svarbu, aš manau, ypač šiame sektoriuje, kuris paliečia beveik kiekvieną ES pilietį. Antra vertus, mums taip pat rūpėjo užtikrinti ir sąžiningą konkurenciją tarp uh, draudimo paslaugų teikėjų. Mes išnagrinėjame įvairius šios sektoriaus aspektus ir aš norėčiau trumpai paminėti svarbiausias mūsų išvadas. Taigi, kita dabar skaidrė. Tai bendra išvada. EOPA gerai prisidėjo prie. Da, Europos draudimo sektoriaus priežiūros kokybės ir jo stabilumo. Ši institucija buvo sukurta 2011 metais, netaip seniai, po to, kai mes išgyvenome giliausią pastarojo meto. Da, da, finansų krizę, aš kalbu apie 2007-2008 metų finansų krizę. Ir politikai po tos krizės visiškai teisingai ėmėsi veiksmų tam, kad galima būtų pasiruošti busimoms finansų krizėms. Ir mes įsiaiškiname, e, kad e, EOPA susiduria su problemomis. Taip yra ne dėl to, kad ši institucija da, nedirba kokybiškai ar kažko nedaro. Ne, taip tikrai nėra. Mes matome, kad egzistuoja sisteminiai trūkumai, kurie trukdo veikti šiai priežiūros institucijai. Antra išvada. EIOPA neturi pakankamai išteklių ir apie tai kalbėsiu savo pasisakymo pabaigoje. Ir svarbiausia da, praktinė problema yra ta, kad da, da, ši institucija nepakankamai bendarbiauja su da, nacionalinėmis kom, kompetitingomis institucijomis, kurios prižiūri šį sektorių. Taigi mes kalbam, norime kalbė, norėtume kalbėti apie bendrą, vieningą draudimo rinką, tačiau jos dar neturime. Ir dar tikrai daug ką reikia padaryti tam, kad šį tikslą galima būtų pasiekti. Ir problemos pirmiausia yra valstybėse narėse, nacionalinėse institucijose. Uh, Ir problemas atsiranda dėl to, kad nepakankamai yra e, remiama Europos priežiūros sistema. Taigi, e, trūkumų esama, tuos e, trūkumus galima įveikti, jei jo bando su jais pati susitvarkyti, bet iškyla problemų su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir mes tengiamės beje ir joms pranešti apie savo nuomonę. Taip pat kreipiamės ir teisėkuros institucijas, beje ir jūs, Europos parlamentai, jūs esate viena iš teisėkuros institucijų institucijų. Ir atlikdami šią priežiūros procedūrą mes pagalvojame, kad būtų gerai atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus dalykus. Toliau. Priežiūros priemonės. Tai yra tos priežiūros priemonės, kurias taiko EIOPA. Iš esmės mes nustatėme, kad Šios priemonės e, veikia gan gerai, bet ne visuomet jos yra pakankamai konkrečios, nepakankamai sutelktos. Ir todėl mes pagalvojame, kad reikėtų e, užtikrinti, kad tos priemonės būtų konkretesnės e, tam, kad nacionalinių įstaigų veikla nebūtų pernelik bendro pobūdžio. Taigi tikslingesnis darbas turėtų būti. Toliau, tarp valstybinės draudimo e, verslas ir apie tai aš norėčiau daugiausia pakalbėti. Kaip Jūs matote, kaip jau matėte, ta, mano patiktoje medžiagoje e, ta, draudimo įmokos labai skiriasi. Ir taip yra daugiausia dėl tarp valstybinio draudimo pobūdžio. Ir mes turime pasakyti, kad bendra rinka, laisvė įsikurti, teikti paslaigas yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų ir bendros rinkos laimėjimo, bet tai yra nepaprastai jautri sritis. Ir mes nustatėme, kad tam tikras problemas negalima bus spręsti jei veiks tik tam tikros institucijos. Taip yra dėl. Todėl, kad bendra priežiūros sistemos sąranga yra tokia, kad ji sukuria nepalankes, netinkamas paskatas. tarp valstybinės įmokas, tai yra, įmokos bendra suma yra labai didelė. Jis siekia 110 milijardų. Ir pažiūrėkime dabar kitą skaidrę. Ir čia jūs matote, kaip mes turėtume prižiūrėti tarp valstybinio pobūdžio verslą. Jei viena patronuojanti bendrovė turi dukterinės įmonės kitoje šalyje, tuomet jai taikoma atskira nuostata, pagal kurią yra sukūriama priežiūros institucijų kolegija. Ir EJOPA yra viena iš šios kolegijos narių. Šioje kolegijoje taip pat dirba ir nacionalinių priežiūros institucijų atstovai. Taigi, mes turime tokią institucija, kuri neturi pakankamai paskatų prižiūrėti tarp valstybinio verslo. Ir mes norime, kad draudimo paslaugos būtų teikiamos e, pagal šį laikišką modelį, atsižvelgiant į laisvę įsikurti kitoje šalyje, teikti paslaugas kitoje šalyje. Ir pagal tokį modelį neturėtų, bū, e, nėra numatyta turėti priešios institucijų kolegijos. Ir tuomet e, tos šalies, kurioje teikiamos yra paslaugos priežiūros institucija, neturi jokių paskatų veikti. Ir kartais net pagal nacionalinius įstatymus tos įstaigos turėtų labiau rūpintis nacionaliniu finansiniu stabilumu ir da, joms visiškai nerūpi, kokios paslaugos yra teikiamos jų piliečiams. Ir tai gali sukelti problemų tiek tos šalies piliečiams, tiek e, patronuojančios e, įmonės e, er, šalyje. šalyje. Mes kalbėjome su EIOPA apie draudimo įmonę, kuri teikia tarp, tarp valstybės nes paslaugas, ji, kurios buvo labai, kainavo labai nedaug. Ir ta įmonė labai plėtėsi labai greitai. Ir nacionalinės įstaigo, priešios įstaigos nusprendė neprižiūrėti šios įmonės tarp valstybinio verslo todėl kad nacionalinė e, e, priežinos institucija rūpėjo nacionalinis verslas. Ir po to, kai jo pasikišo, paaiškėjo, kad ta draudimo įmonė buvo neveiksni, jį bankrutavo. Jos finansinė padėtis buvo labai silpna. Ir tai yra tikras pavyzdys to, kai EIOPA pati ėmėsi veiksmų savo iniciatyvą, o ne pagal galiojančius teisės aktus. Kita skaidrė - vidaus modeliai. Tai yra dar viena labai sudėtingas rytis, kur generuojama daug rizikos. Vidaus modeliai yra modeliai, kurios kai kurios stambios įmonės, kurios teikia labai sudėtingus draudimo produktus, taiko tam, kad jos pačios įvertintų savo produktų e, e, riziką. Ir pagal tai šį modelį apskaičiuojami yra kapitalo, takomi, ta įmonė takomi kapitalo reikalavimai pagal mokumą 2. Ar tai yra tinkamas modelis? Kas galėtų sakyti tą klausimą? Be abejo, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų tikrinti tokius vidaus modelius, bet mes žinome, kad skirtingos nacionalinės priežiūros institucijos skirtingai va, atlieka šią funkciją. Ir ši problema yra tikrai labai didelė jos mastas yra didelis. EIOPA pagal teisės aktus privalo padėti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms įvertinti uh, tokius vidaus, įmonių vidaus modelius pagal vienodą uh, sistemą, tam, kad visų įmonių uh, rizika būtų vertinama vienodai visoje ES. Ir ne tik vienoje valstybėje narėje. EIOPA pabandė kažką padaryti, bet susidūrė su labai tokiais įdomiais, uh, įdomiamis problemomis. Nacionalinės institucijos nenorėjo dalintis jų turimą informaciją. Taigi AIOPA negalėjo gauti ją reikalingos informacijos ir tai yra tikrai didžiulė problema. Aš tikrai norėčiau paskatinti jūs įsigilinti šią problemą ir pabandyti ją kaip nors įspręsti. Pagal dabartinį reglamentą Ejopa turi tik tai e, tokias e, da, da, da, teisės mandagiai paprašyti, da, kad nacionalinė priežiūros institucija jai suteiktų to, jai reikalingos informacijos. Ir net negali e, ir jo panegali kreiptis į konkrečias draudimo bendrovės. Ji gali tą daryti tik tai per nacionalinę priežiūros instituciją, o nacionalinė priežiūros institucija be abejo nori apsaugoti savo rinką. Taigi toks modelis niekuomet neveiks. Ta reikia aiškiai pasakyti. Taigi prieiga prie informacijos yra dalykas, kurį reikėtų tobulinti, reikia tobulinti ir uh, čia reikėtų tobulinti teisės aktus pirmiausia. Labai trumpai dabar. Uh, E, draudimo bendrovių testavimas nepalankiomis sąlygomis. Iš esmės, tas darbas buvo labai naudingas, tikrai labai gerai atliktas. Šiokių tokių trūkumų e, buvo, gal buvo modeliavimo procesuose, bet iš esmės mes tikrinome 2016 met, metais atliktą testavimą ir mes pamatėme, kad iš esmės buvo bandoma nustatyti vidutinę. De, o, visų ligoninės pacientų temperatūrą. Ir mes taip pat nustatėme, kad reikėtų skatinti stambes draudimo bendrovės savanoriškai skelbti duomenės apie jų bendrovės atliktus testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus. Mes jau matome šiokius tokius poslinkius šioje srityje, matome gerų iniciatyvų šioje srityje. Dabar prašau kitą skaidrę parodyti. Tai yra paskutinė skaidrė. Pone pirmininkė, galiu pasakyti, kad audito rūmai. De, da pažeisdami savo paprastai taikomą taisyklę, siūlo padidinti išteklius šiai įmoniai. Nes mm, čia reikia kalbėti apie tai, kad priežiūrai ejopai skiriama tik 14 procentų visų išteklių, tik 20 žmonių atlieka š, a, a, prie, dirba priežiūros srityje. Ir jei mes norime, kad priežiūra būtų geresnė, be abejo, reikėtų didinti Ejopos e, priežiūros išteklius. Laipsniškai, atsižvelgiant į poreikius. Bet e, mes manome, kad reikėtų, kad nuo politikos formavimo būtų pereinama prie didesnės priežiūros. Štai tokia būtų mūsų rekomendacija. Uh, Štai tokios buvo mūsų pagrindinės išvados ir mes be abejo bendradarbiausime su pranešėja ponia Kadenbach. Galėsime su jie išsameu aptarti mūsų atliktą parengtą ataskaitą. O dabar su malonumu aš atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Ačiū už šią pirmąją svarbę Europos e, veiklos auditavimo ataskaitą. Žodis, ponė Kadimbach, pirmiausia, noriu padėkoti audito rūmams už šią ataskaitą. Mane pažįstantis žino, kad aš mm, dirbdama su agentūromis e, daugiausiai orientuojuosi į žemės ūkį. Pirmą kartą dirbau E, su draudimo tema ir manau, kad turėtume skirti jai daugiau dėmesio, nes tikrai daugelis iš mūsų šiame komitete nesuvokiame, kaip svarbu užtikrinti tinkamą priežiūrą ir e, kontrolę, tikramą auditavimą. Nepaisant finansų krizės, mes vis tik tai e, pakankamai uh, E, stipriai pasitikime draudimo e, sistema, gyvybės e, draudimo įvairiomis priemonėmis ir instrumentais. Taigi dabar norėčiau galbūt pakomentuoti keletą aspektų, kuriuos minėjote. Pirmiausia, dėl personalo. Būtų neblogai išgirsti iš komisijos, kaip pastaroji ketina, turint omenyje platų EOPOS funkcijų spektrą, didinti jos darbuotojų skaičių. 20 e, darbuotojų tik tai turi, 14 e, procentų ketinama, 14 procentų biudžeto panaudojama e, darbuotojams. Taigi, kokios perspektyvos dėl personalo skaičiaus pabidinimo? <clears throat> ne, dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su, su to jūsų diplomatišku e, paminėjimu dėl e, kuklių Europos teisės, e, kuklių e, Europos teisų gauti informaciją. Skaitydami ataskaitą turime aiškiai pripažinti, kad tai jo pasiekdama prieigos prie informacijos negauna visokiojopos paramos. Europos parlamentas čia tikrai gali Jopai pagelbėti ir man kyla klausimas, ar nacionalinėms kompetingoms institucijoms e, šioje srityje ne per daug įgaliojimų suteikiama. Noriu paklausti komisijos, kaip ketinama šią problemą spręsti. Taip pat jūs savo pristatymo metu nekartą minėjote savo, kad improve legal provisions, e, tai yra pagerinti e, teisinės nuostatas Galbūt kai kuriuose e, srityse e, reikėtų galbūt iš naujo suformuoti tam tikras teisinės e, nuostatas tam, kad būtų ateityje Europos nepriklausomumas išsaugomas. Noriu pasveikti ponę Berės, atvykusią iš ekonomikos komiteto, ekonomikos komiteto nariai visi buvo pakviesti dalyvauti šią diskusiją, noriu tą pabrėžti komisijos vardu. E, FISMA generalinio direktorato atstovas ponas Ryan kalbės. Labai ačiū. O pabandysiu trumpai. Aš aišku neatstovauju Ejopai, bet noriu vis tiek pasakyti keletą žodžių apie Ejopos veiklą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nereikėtų pamiršti, kad Ejopa yra atsakinga ne vien už draudimo sektorių, bet ir už pensijų sektorių. Taigi mes šiandien kalbame tik tai apie vieną Ejopos darbų barą labai svarbu, bet nepamirškime taip pat ir pensijų, nes ir pensijoms skiriama nemažai išteklių šioje įstaigoje dabartiniai Ejopos ištekliai yra tokie 112 darbuotojų dirba šioje institucijoje, bet taip pat e, e, tai, e, ši, dirba nacionaliniai ekspertai su, su šia institucija, tam tikris rangovai, taigi iš tikrųjų darbuotojų dirbančių yra daugiau, 150 žmonių. Ir ta, viena svarbi politiko, sritis yra politikos formavimas, ta, konsultacijos dėl politikos formavimo. Antroji sritis yra priežiūra, apie kurią buvo kalbėta. Ta, šioje srityje dirba 20 darbuotojų, kaip jau buvo pasakyta. Ir trečioji sritis yra finansinis stabilumas. Ir, uh, būtent pagal šią sritį rengiamas testavimas nepalankiomis e, sąlygomis ir kitos ataskaitos. Taigi testavimą nepalankiomis sąlygomis atliko ne tie 20 darbuotojų, apie kuriuos buvo kalbėta, bet e, darbuotojų, kurie tai šiaip yra atsakingi už kitus klausimus, už finansinį stabilumą. Toliau, kalbėdami apie EOPOS teisinį, teisinį reglamentavimą, galiu pasakyti, kad audito ataskaitoje yra paminėta Europos priežiūros institucijų steigimo reglamento peržiūros dokumentas, kuris buvo pateiktas 2017 m. rugsėjo mėnesį. Jis yra nagrinėjimas Europos parlamente ir taryboje šiuo metu. Be to, visiškai teisingai, visiškai teisingai pas, pasakyta ataskaitoje, kad pagal šį pasiūlymą komisija bando įspręsti tam tikras problemas, apie kurias šiandien buvo kalbėta. Uh, Pavyzdžiui, mes e, siūlome praplėsti Jopos įgaliojimus e, susijusius su vidaus modeliais. Nesūloma, kad Jopa būtų pagrindinė priežiūros institucija atsakinga už vidaus modelių priežiūrą, bet siekime užtikrinti, kad jie turi, galėtų gauti visą ją reikalingą informaciją ir kad ji taip pat e, turėtų įgaliojimų teikti da, savo nuomonę nacionaliniams priežiūros institucijoms tais atvejais, kai da, yra skirtingai interpretuojami įvairūs vidaus modeliai. Toliau, testavimas nepalankiomis sąlygomis komisijos pasiūlyme yra numatytas suderinti EIOPOS įgaliojimus su, su da, Europos bankininkysės institucijos įgaliojimais, kuri jau turi uh, uh, galimybės skleisti ir skelbti viešą informaciją dėl konkrečių bankų testavimo nepankomomis sąlygomis. Taigi, pagal mūsų pateiktą pasiūlymą galima bus paskelbti atskirų bendrovių testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Prie komisijos pasiūlymo taip pat yra pridėtas tad, atskiras pareiškimas, kuris, jei bus patvirtintas, bus padidintas EIOPOS darbuotojų skaičius ir tai leis EIOPai įspręsti nepakankamo personalo problemą. Ir kalbėdamas beje apie personalą, ir čia, nors tai nėra susijęs su draudimu, galiu pasakyti, kad pensijų srityje, pavyzdžiui, Europos parlamentas ir taryba gruodžio mėnesį susitarė de, per trišalės dėrybas dėl bendro pensijų produkto, prie kurio taip pat yra pridėtas teisėkuros pareiškimas ir pagal kurį yra numatyta sukurti keturis papildomus postus, darbo vietas į Jopoje. E, toliau. Da, Pagal IES ataskaitą, aš taip kalbėtumės apie ją, galiu pasakyti, kad mes taip pat parengėme dokumentą dėl įvairialypių draudimo paslaugų. Ir buvo paminėta, pavyzdžiui, kad viena įmonė, kuri bankrutavo ir iš tikrųjų problemas iškilo dėl nepakankamo koordinavimo ir todėl mes pateikėme pasiūlymą dėl automobilių draudimo, nes šioje srityje iškilo problemų ir pagal tą dokumentą galima bus įsikišti tais atvejais, kai automobilių da, da, draudimo įmonės susiduria su problemomis ir e, teikdamos tarp valstybinės paslaugas. Akivaizdu, kad mes galėsime įskišti tik tuomet, kai bus e, nustatytas nemokumo faktas. E, kitaip tariant, negalėsime, da, nėra numatyta dabar stiprinti koordinavimo dar tam, kad galbūt užkirsti kelią nemokumui. Ir kalba eina tik tai apie automobilių draudimo paslaugų prie, sektorio. Tai, bet tai yra toks bandymas mums ka, pa, pažiūrėti, ką galima būtų ir kaip tobulinti. Ir jei mūsų bandymas bus sėkmingas, tuomet galima bus pagalvoti apie tai, ar nereikėtų pateikti papildomo teisinio pasiūlymo, kuris galėtų padėti, įspręsti, padėti mums padėti kitoms draudimo įmonėms, kurios susiduria su problemomis teikdamos tarp valstybinės paslaugas. Taigi tas automobilių draudimo bendrovėms skirtas pasiūlymas e, e, yra toks pirmasis mūsų bandymas, mes norime vertinti jūsų ir tarybos reakciją. Toliau mes turime mokumą 2 Europoje. Tai yra svarbiausias Europos, Europos komisijos e, dokumentas, ta direktyva taikoma draudimo srityje. Ir ta, pagal jį praplėsti buvo Europos įgaliojimai. Jis galioja jau e, trijus metus. Ir šis teisės aktas, e, 2020 metais turėtų vykti šio teisės akto peržiūra. Mes jau pradėjome jai ruoštis, atlikdami įvairius tyrimus, studijas, bendradarbiaudami su įvairiais direktoratais. Taigi audito ataskaita taip, mums be abejo taip pat pravers šiame darbe ir labai tikėtina, kad e, iki 2020 metų pabaigos komisija pateiks dar vieną pasiūlymą, pagal kurį bus numatyta patobulinti dabar jau galiojantį mokumo 2 e, režimą. Ir mes atsižvelgsime ir į auditorių nuomonę, ir į e, Europos parlamento nuomonę. Uh, rengdamiesi tai peržiūrai, kurį vyks 2020 metais. Tai tiek, bet jeigu turėsite konkretesnių klausimų, su malonumu juos atsakysiu. Dėkuoju. Pane Berė, žodis. Ačiū už tai, kad pakvietėte ekonomikos pinigų komiteto narius į šį posėdį. Manau, kad tikrai būtų naudinga išgirsti kitokį šių klausimų vertinimą, ypač turint omenyje, kad aš kartu su Otmaru karu esu pranešėję dėl e, priežiūros agentūrų e, veiklos, taip pat ir EJOPAS. E, Negalėjau matyti prezentacijos PowerPoint'o, tačiau manau, kad e, sugebėjau e, e, suvokti, kokie svarbiausi klausimai čia yra svarstami, klausydamasi komisijos komentaro taip pat pirmiausiai dėl vidinį modelį ekonomikos komitete mes turime tam tikrą leitmotyvą siekti siekiame sumažinti grėsmės arba jas pasidalinti. Ir bankų, bankininkystės sektorio labai nemažai diskutuojame apie tai. Kalbant apie draudimo sektorių, visi puikiai žinome, kad vidinio modelio klausimas yra pakankamai opus. Būtų galima pasakyti, kad Valstybių narių priežos institucijos geriausiai susipažinusios su vidiniu modeliu. Žinoma, tas, kuris yra geriausiai susipažinęs, tas e, yra mažiausiai suinteresuotas kelti viešumą problemas, kai jos e, atsiranda. Todėl e, manau, kad komisija turėtų pamažu siekti gerinti e, e, europinę draudimo sektoriaus priežiūra. Aš manau, kad tai, kas vyko bankų sektoriu, galėtų pasikartoti ir draudimo sektoriuje. E, amerikiečiai yra didžiausi konkurentai tarptautiniu mastu, kol dar breksitas neįvyko bankininkystės ir draudimo srityje ir bankų sektoriuje matėme, kad jungtinės valstijos per Bazelio komitetą buvo pradėję atvirą karą E, prieš vidinį modelį, nes jie neturi atitinkamų e, nuostatų savo e, įstatymuose. Bazelyje europiečiams buvo labai sunku apginti tą vidinį modelį. Bankų sektorių tas pats įvyks ir draudimo sektoriuje, kadangi amerikiečiai pabandys tam tikrą struktūrą sukurti per Bazilio komitetą ir to, e, ko amerikiečiai negavo dėrybose dėl mokumo 2, e, gaus, bandys gauti per, per Bazilio komitetą. Manau, kad e, tas vidinis modelis draudimo sektorėje leidžia mums apsaugoti tam tikrą prasme savo įmonės, tačiau būtų gerai tą gynybą vidinio modelio organizuoti europinių lygmenių ir e, tokiu būdu galėtume šio modelio veiksmingumą ir patikimumą geriau apginti. Antrasis argumentas susijęs su e, vidiniu modelio klausimu yra apie tai, kad e, bendra Europos rinkoje visi, kurie atitinka tam tikras sąlygas, gali naudotis šiuo vidiniu modelių. Ir mažoje šalyje turinčioje mažą priežiūros instituciją. Aš nenoriu čia e, nieko stigmatizuoti, kalbėdama apie mažas šalis. Tačiau pasinaudojant tuo vidiniu modeliu, e, atsiranda tam tikrų apribojimų. Todėl e, stambus draudikai e, gali e, taip pat e, veikdami ir mažoje šalyje pasiremti europiniu vidiniu modeliu. O komisijos kuklus siekis pastelkus EOPA tam tikrą prasme kontroliuoti tą vidinį modelį ir aš atinkamus pasiūlymus pateikiau savo pakeitimuose, susilaukė džiulių prieštaravimų tarybose. Taigi, jeigu komisija mums padėtų įtikinti tarybą pakeisti savo poziciją, tai būtų labai gerai. Dar vienas e, aspektas, kurį trumpai noriu paminėti, yra susijęs su tarpvalstybinė draudimo e, sektoriaus e, <clears throat> veikla. Laisvai teikiant paslaugas draudimo per vadinamasias pašto dėžučių kompanijas. ir pasinaudojant paprasčiausiai egzistuojančiais teisės aktų teikiamais privalumais ar e, spragomis siekiant e, sumažinti mm, e, vartotojų teisės tam tikrose šalise kuriuose draudimo paslaugos yra griežčiau reglamentuojamos. Taigi kilo nemažai teisinių ginčių ir mes pateikėme nemažai pasiūlymų, kuriuos remia Otmaras Karas taip pat ir aš manau, kad e, teikiant laisvai paslaugas reikėtų labiau atsižvelgti į e, tų draudimo kompanijų veiklą, kurios teikia savo paslaugas pastelmus fiktyves arba pašto dėžučių įmonės. Ačiū, daugiau nėra norinčių kalbėti. Tai reiškia, kad ponui Rainui suteiksiu žodį po to ponui Šadžiui. dėl vidaus modelio. Aš e, e, dėl protokolo turėčiau kai kuriuos dalykus pasilikti diskusijoms taryboje, bet e, noriu pasakyti, kad komisija savo pasiūlymą visuomet siekia ginti dėl nacionalinių tarptautinės e, draudimo įstaigų asociacijos ir kiti, kitų organizacijų ir sprendimų, kol kas Bazilio komitete nepriimti jokie yra sprendimai. Ir komisija kartu su valstybės narėmis e, labai rimtai tarptautinėse diskusijose remia vidaus modelį. Taip žinome, kad kai kurie e, partneriai mūsų kaip JAV turi tam tikrų nuogastavimo ar išlygų, bet mes į tai taip pat siekime atsižvelgti dėl e, tarp valstybinės veiklos. Mes e, žinome, kad yra tam tikrų nukrypimų nuo normos. Žinome, kad ir draudikų bankroto atveju buvo dėl tos veiklos, bet tai nėra susiję tik su automobilių draudimo rinka. Yra ir kitų problemų, taip automobilių draudimo rinkos sityje yra rimtų problemų ir mes esame pateikę pasiūlymų e, tam, kad būtų galima įspręsti tam tikras e, pastebėtas problemas. Ir e, jeigu viskas gerai vyks taryboje ir parlamente, tai mes galime tikėtis, kad pradės veiktis šis mechanizmas ir e, vėliau kitose sritėse, ne tik automobilių draudimo srityje, bet pirmasis yra, e, pirmoji sritis yra automobilių draudimo rinka. Pone Šadžio, žodis jums. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. E, skirtingų parlamento komitetų narių atstovai kalbama kalba apie panašius dalykus. Mes, kaip auditoriai, tikriname Jopos darbą ir šią sritį. Ir mūsų požiūris yra labai paprastas. Mes e, priimame kaip faktą e, tai, ką teisėkuros atstovai surašė juodu ant balto. Taip yra ir su mokumo 2 e, direktyva. Ir mūsų tikslas yra patikrinti, kaip viskas yra įgyvendinama. Uh, Iš patirties galiu pasakyti, kad deramai nėra e, tarp visų veikėjų paskirstytos paskatos, kad jie atitinkamai siektų veikti. Ir tai yra problema. Problema susijusiu dabartiniu teisės aktų taikymu. Ir dabar atsakau poniai Kadenbach. Taip, teisės aktus reikia keisti ir mes skaitėme komisijos pateiktus pasiūlymus dėl E, peržiūros e, nacionalinių priežiūros institucijų veiklos modelio. Bet mes e, nenorime dabar nagrinėti to. Taip, reikia pasakyti, kad yra aiškiai kryptis. Norime suteikti Ejopai daugiau galių surinkti būtiną informaciją jos veiklai. Prieiga prie informacijos. Uh, ir Ejopos nepriklausomumas yra susiję tarpusėje dalykai, tai išspręstų tų dalykų gyvenimas labai daug problemų, gal ne šimtų procentų, bet tikrai labai daug problemų. Ejopai reikia daugiau teisių ir nepriklausomai e, įgyvenamų galių Ir taip pat Europos teisės, e, teisės aktai turėtų numatyti atitinkamas nuostas. Mes žiūrime jūs, mes e, dabar žiūrime viską, kaip vyksta į egzistuojančius tekstus, matome, kad pavyzdžiui, tarptautinėje e, rinkoje, tarptautinė veikla, e, ne viskas tose srityse yra gerai. E, E, automobilių rinkos draudimas. Matome, kad automobiliai juda Europos Sąjungoje e, ir problema yra europinė, o draudimas vyksta nacionaliniu mastu. Reikia deramų priemonių, kurios leistų prižiūrėti šią rinką ir reglamentuoti, nes kitaip gali kilti labai daug rimtų problemų eiliniams žmonėms, kurie važinėja paprastais automobiliais, tiek turtingiems, tiek nepasiturintiems žmonėms kurie naudojasi automobiliais. Taigi labai tai aiškus pavyzdys, kuris rodo, kad reikia imtis veiksmų. Ačiū, kad pozityviai sureagavote į mūsų raginimus veikti ir e, tikiuosi, kad galėsime dirbti toliau, rengiant atitinkamą e, Europos parlamento rezoliuciją, dirbsime su gerbimo pirmininkė. Pone Kadimba žodis pabaigai. Noriu nuoširdžiai padėkoti už šią diskusiją. Pervans Berės taip pat e, pateikė įdomių pasiūlymų ir manau, kad atsižvelgsime į juos savo galtinę poziciją tvirtinami. Baigime svarstyti aštuntąjį darbo atvarkės klausimą. Ačiū. Dabar devintasis darbo atvarkės klausimas susijęs su transporto e, sitimi. E, e, Paus Balko yra atsakingas audito rūmų narys už šį klausimą, jam suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Labai diena. Pana pirmininkė, pranešėjau, panas ir ponai, norėčiau e, pristatyti ES transporto sektoriaus apžvalgą, e, iššūkius, problemas, kurias reikia spręsti. Transportas e, daro tiesioginę įtaką kasdieniniam Es piliečių gyventojų yra vienas iš strateginių ekonomikos sektorių, jame sukurta 11 milijonų darbo vietų, tai yra vienas, viena iš pagrindinių Europos integracijos ašių, nes uh, sklandžiai veikiantis transporto sektorius ir būtina prielaida sklandžiai veikiančiai Europos rinkai. Ir taip pat e, transporto infrastruktūra leidžia geriau atsiskleisti e, ekonominiams Europos regionų, skleisti ekonominį Europos regionų potencialą, taip pat skatina e, konkurencingumą, socialinės politikos plėtrą, skaitmeninimą. Ši apžvalga, panašiai kaip ir ankstesnės, pateikia e, aprašomą ir analitinį požiūrį į tai, kas vyksta transporto politikos srityje. Steigdami aiškiai prieinamą informaciją suinteresuotiems subjektams ir kitiems partneriams, mes siekiame e, pagerinti veiksmų koordinavimą, padėti ES ir valstybėms narėms e, lengviau pasiekti užsibrėžtų e, tikslų transporto politikos e, srityje, nes šioje srityje ES dalyjasi įgaliojimai su valstybėmis narėmis, e, kaip ir atsakomybė už transporto infrastruktūros plėtrą, tačiau ES dažniausiai veikia kaip katalizatorius, atsižvelgdama į svarbiausius poreikius. Mes savo apžvalgoje daugiausiai dėmesio skirime infrastruktūrai. Ir e, neseniai buvo atlikta 13 auditų penkiose svarbiausiose transporto veiklos sritise - sausumos, jūrų, geležinkelio, oro transporto. Kitose remdamiesi savo bei kitos institucijų pateiktais duomenimis, taip pat įvairių tyrimų, tarptautinių institucijų duomenimis mes pateikėme horizontalę e, tendencijų ir svarbiausių e, iššūkių bei e, grėsmių apžvalgą. ES transporto sektorėje šią apžvalgą sudaro trys dalis. Pirmoje dalyje pateikiama kaip svarbiausių transporto sektoriaus politikos tikslų apžvalga. Bet kalbama apie finansavimo aspektus, antroje dalyje kalbama apie transporto e, sektoriaus svarbiausias sritis ir trečioje dalyje pristatomas svarbiausias problemos ir iššūkiai atsižvelgiant į e, <clears throat> laiko trūkumą, aš daugiausia kalbėsiu apie antrą ir trečią dalis. Kalbant apie e, dabartinės tendencijas, e, reikia prognozuoti, kad tiek keliaivių, tiek krovinių transporto apimtis didės ir dėl to galėtų kilti tam tikroms transporto rūšims nemažai iššūkių, spūščių bei e, kitų problemų susijusių su transporto srautų valdymu. Ir šios problemos e, šiuo metu e, kiekvienais metais ES kainuoja 130 milijardų eurų. Kelių transportas ir toliau yra dominuojanti keleivių ir krovinių gabenimo e, transporto rūšis. Be oro ir jūrų transporto konstatavome, kad keleiviai daugiausiai keliauja automobiliais, 80 procentų, jau kalbant apie krovinių pervežimus, nepaisant 11 metais parengtos baltosios knygos, pagal kurią e, yra siekiama 30 procentų e, krovinių srautų iki 30 metų e, perkelti į kitas transporto šakas iki 50 procentų iki 50 metų kelių transporto dalis. Uh, iš tiesų nuo 75,1 iki 2011 padidėjo iki 76,4 2016 metais. 2016 audito rūmai paskelbė 8-16 metų specialią ataskaitą dėl e, geležinkelių transporto ES ir aš turėjau garbės e, tą ataskaitą pristatyti jūsų komitete. E, ir kuri taip pat e, buvo pristatyta ir kitose dviejose Europos parlamento komitetuose bei e, svarstama sustikimuose su, su suinteresuotais subjektais. Konstatavome, kad rinkoje nėra pakankamai paskatų, kad krovinių srautai būtų perkelti nuo kelių transporto e, į kitas arba nukreipti į kitas transporto rušis. Australijos, e, e, Kinijos, kitų šalių pavyzdys parodo, kad tą tai įmanoma padaryti ir perkelti 40 procentų krovinių srautų į kitas transporto rūšis. Čia tai yra susijęs su aplinkosauginė, socialiniais ir ekonomin, ekonominėmis sąnaudomis. 2016 metais 19 ataskaitoje mes ir kalbame apie e, būtinybę plėtoti e, greitaigių traukinių tinklus ES e, griežčiau taikyti teršėjas moka principą, ypač sausumos kelių transporto sektorė. Kita naujoji tendencija yra skirtingų transporto rūšių naudojimas e, vieno maršruto metu. Tai yra vienas iš svarbiausių transporto politikos tikslų ES jau daugelį metų. Ir e, nepaisant e, pasiektos pažangos, e, per pastaros metus daugiamodalinis transportas nėra labai paplitęs ES pažangios transporto valdymo e, sistemos e, ir glaudžiai susijusios su, su informacinė sistema plėtra. E, pavyzdžiui, ETMS, Europos geležinkelio transporto valdymo sistema. 17 metais specialią ataskaitą šią temą pristatinėjau arba bendrojo Europos dangaus, CISAR projektai, kurie buvo pristatyti E, kolegos Georgija Pufan, kuris taip pat dalyvauja šiame posėdėje, <clears throat> komisija konstatuoja, kad šių e, e, sistemų sėkmingas veikimas ir būtina prielada tam, kad Europoje pradėtų veikti daugiamodalinė ir visapuškai integruota transporto sistema. Šių sistemų plėtrai buvo nuo 2000. 2007 iki 2020 metų skirta iš viso e, daugiau nei 6 milijardai eurų, taip pat įskaitant ir infrastruktūros tinklų sujungimo e, priemonės projektus. Nuo 8 metų ekonomikos krizės pradžios sumažėjo investicijos į ES transporto e, sistemą ir um, Mm, e, nepaisant to, e, vis tiek reikia didinti finansavimą, nepaisant riboto viešojo finansavimo, mes manome, kad investicijos į strateginės transporto infrastruktūros projektus yra labai e, svarbios, tai yra vienai svarbiausių mūsų ataskaitos išvadų. Nepaisant jau padidėjusių investicijų e, europinių ir nacionalinių lygmenių. Reikia daug, dėti daugiau pasakų tam, kad pasiektume transporto, Europos transporto infrastruktūros tinklų projektus. E, Europos Sąjunga tačiau yra patvirtinusi vadinamosius Maastrichto kriterijus e, susijusius su valstybinariais skolinimo E, santykius su bendruoju e, vidaus produktu ir tai riboja valstybių narių e, investicijų apimtis į transporto infrastruktūrą. Taigi, manau, kad reikėtų daugiau investuoti į transporto infrastruktūrą iš viešojo sektoriaus viešojo sektoriaus lėšomis. Tai būtų naudinga ypač kai kuriems rytų ES regionams, nes kai kuriuose valstybėse narėse transporto infrastruktūros tinklų projektai jau yra beveik baigti gyveninti, kitose tuo tarpu. Transporto infrastruktūros mm, tinklai yra beveik baigti jau įgyvendinti kai kuriuose valstybės narėse, tuo tarpu kitos dar turi daug kur pasitemti. E, todėl e, Europos transporto infrastruktūros tinkluose egzistuojantis e, trūkumai trikdo mm, transporto srautus, ypač valstybių narių pasieniuose. taip pat svarbiausių jungčių e, amžius e, daro įtakos, e, daro įtaką transporto infrastruktūros tikslams. Transporto infrastruktūra daro didžiulę įtaką taip pat ir prekybos modeliams, todėl reikia dėti daugiau pasungų ES tam, kad būtų galima modernizuoti ir harmonizuoti transporto valdymo sistemas. Egzistuoja nemažai iššūkių susijusių su rinkų atverimais ir teikiamų paslaugų liberalizavimu, ypač e, oro ir geležinkelio e, transporto valdymo srityje, nes situacija čia atskirose valstybėse narėse yra E, ne vienoda, nes tik e, nedidelė valstybinarių dalis yra liberalizavusi savo vidaus transporto rinkas. Taigi, ketvirto gelžinkelio paketo rinkos ramstis turėtų e, pradės įsigalioti nuo šių metų Liepos birželio mėnesio turėtų uh, pagerinti situaciją, tačiau taip pat ir oro sektoriaus valdymas yra susiskaidęs. E, nepaisant to, turiu pasakyti, kad oro transportas yra atsakingas už ketvirtadalį e, taršos, ypač turint omenyje, kad e, po 2014 transporto sektoriaus tarša padidėjo ir 72 e, procentai transporto visos taršos 16 metais atiteko kelių transportui. 17 metais audito rūmai paskelbė apžvalgą dėl energetikos ir klimato kaitos, kurie taip pat e, pateikiama e, transporto auditų išsami apžvalga ir vertinama padėtis valstybėse narėse, kurios siekia sumažinti transporto sektoriaus e, <clears throat> keliamą taršą. Komisija sėkmingai e, koordinavo pažangių transporto valdymo sistemų įdėgymą ir e, šiuo metu yra Siekima e, sukurti e, visos Europos spoškai integruotą transporto valdymo sistemą, nes e, automatizuotas ir bendras transporto priemonių valdymas šiuo metu yra naujausios tendencijos, tai taip pat turėtų pagerinti transporto sektoriaus <clears throat> efektyvumą, tačiau čia kyla nemažai klausimus susijusius su duomenų apsauga, e, keliaivių saugumu, kitais klausimais e, e, infrastruktūros pritaikymas prie naujų judumo būdų yra papildomi iššūkiai, kuriuos sprendžiant reikia papildomų investicijų. Pone Balko, prašom jau apibendrinti savo uh, mintis. Šioje apžvalgoje pripažįstama, kad uh, vystant infrastruktūros projektus buvo pasiekta pažanga, taip pat ir siekiant atverti tarptautinę transporto rinką bei mažinti transporto taršą. Uh, E, atkreipimas dėmesys į e, svarbiausius šešis iššūkius, kuriuos ES privalo spręsti transporto e, srityje. Būtina nustatyti prioritetus, problemas skirti jų sprendimui pakankamą, pakankamai išteklių, taip pat pastelgti priemonės tam, kad valstybės narės uh, E, savo infrastruktūros e, projektus labiau derintų su ES prioritetais, ypač sprendžiant transporto problemas pasienyje. Skirti, nukreipti europinį finansavimą tiems projektams, kuriais yra sukuriama didžiausia pridamoji vertė. E, ketvirta, <clears throat> tinkama užtikrinti Europos finansuojamų projektų uh, tinkamą kontrolę e, bei e, priežiūrą infrastruktūros, e, transporto infrastruktūros ir atsiprašau už mano padarytas kalbos klaidas ir ačiū uždėmesi. Pana Celerį žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Balko. Uh, jo padėjėjams e, iš audito rūmų už šią ataskaitą, kuria siekiama sukurti optimizuotą e, transporto sektorių Europos Sąjungoje. Paminėtus iššūkius, e, kolegės Klaudija Šmit nuomonė yra tokia, ji dėkoja auditorumams už išsame analizę. E, dėl ES investicijų į sausumos jūrų, geležinkelio, oro ir kitas transporto rūšis. Vai svarbu čia nepamesti iš akių bendrojo vaizdo, nesirengimus atskiros ataskaitos ir pranešimai, tačiau e, bendras vaizdas dėl to netampa aiškesnis. Investicijos ES į transporto infrastruktūrą vyksta skirtingais greičiais ir ypač rytų Europos regionai dar atsilieka. Kai kurios valstybės narės transporto infrastruktūros tinklų atkarpas jau yra beveik baigusios statyti, kitoms dar reikia nemažai pasitemti. Ne pirmą kartą kalbame apie skirtumus tarp atskirų valstybių narių. Prisimenu ir kitą specialią auditorumo ataskaitą RTMS e, e, projekto plėtrą vertinant buvo padarytos tos pačios išvados, <clears throat> buvo patiktas e, panašios išvados ir rekomendacijos komisijos. Kolegė Šmit nori e, paklausti mm, štai ko. Pirmiausia, dažnai konstatuojama, kad reikia pagerinti planavimą ir taisyklės yra per daug e, sudėtingos mm, kada mm, būtų galima to tikėtis, nes jau pamažu atsibosta girdėti e, tų pačių, tuos pačius komisijos pažadus, kurių e, iš tiesų e, biudžeto kontrolės komitetas jau net nebenori girdėti. Reikia tinkamiau leisti mokesčių mokėtojų pinigus, <clears throat> kadangi Klaudija Šmit yra ir transporto komiteto nariai puikiai yra susipažinusi su problemomis susijusiomis su, su e, krovinių srautų <clears throat> perkelimu iš sausumos į geležinkelio transportą. <clears throat> Aš, Klaudija Šmit, e, e, manau, kad per daug Europos parlamentas pasiduoda įvairių lobistų įtakai ir nesivadovauja e, europiniais tikslais ir idėjomis. Savo vardu dar noriu pridurti, nes pas Balko minėjo greituosius traukinius, greitaigius traukinius ir jų infrastruktūros plėtrą, tačiau kuomet kalbame apie e, mm, tarp valstybinės e, greitaigių traukinių atkarpas, e, e, būtent čia dažnai susirima su didžiausiamis problemomis, nes valstybės nutraukia projektų įgyvendinimą likus iki pasienio maždaug 15-20 15 arba 20 km atkarpai. Ir šiuo metu 40 procentų krovinių pervežama sausumos keliais, kita dalis oro transporto, geležinkelio transportas nėra laikomas pakankamai lankščiu. Pone Šmit dar norėtų E, sužinoti, kada komisija e, pakeisiu savo sustabarėjusią poziciją ir daugiau dėmesio skirs tinkamesniam ES mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimui ir e, taps atsparesnį lobistų įtakai. Taigi, kolegė Šmit dėkoja už atsakymus šios klausimus. Aš dar savo ruoštų noriu paklausti, kaip komisija vertina ne ES suinteresuotų subjektų siekia susitvirtinti Europos transporto sektoriuje. Mes jau e, turiuomenyje pirmiausiai Kinijos e, vienos juostos ir vieno kelio e, strategijos įgyvendinimą nemažai transporto infrastruktūros objektų jau perėjo į Kinijos rankas <clears throat> tarp Belgrado ir Budapešto. E, dabar kitiems statyti e, naują mm, geležinkelio atkarpą ir Kinija čia taip pat labai e, aktyviai yra suinteresuota dalyvauti šiame projekte. Auditorumai apie tai nieko nekalba. Mes tai vertiname kaip tam tikrą spragą. Ačiū, kas dar norėtų klausti. Kolegė Ajalas Senderas. Sí, eh, Labai ačiū ponui Balko ir apskritai audito rūmams už tai, kad e, atliko šią labai naudingą apžvalgą, peržiūrą, nes e, dažnai mes e, matome, kaip pateikiami dalykai, kurie jau būna pasenę ir dėl to labai svarbu yra užsitikrinti, kad ataskaitos būtų pateikiamos laiku apie aktualius dalykus. Ir matome tam tikrus dalykus, reiškinius, sekame mūsų komitete. Ir tai yra tikrai įdomu. Mūsų kai, transporto komitete taip pat kai kurios klausimus e, svarstome. Aš norėčiau, ponia Balko, kad jūs šiek tiek papasakotumėte apie tai, kaip jūs įvertinote fondų naudingumą? Kaip žinia, tų fondų yra daugybė, kurie e, įvairioms transporto rūšims ar įvairiai infrastruktūrai kurti, statyti, plėtoti skiriamos ES vardu įvairių fondų lėšos, paminėkime Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Ir ar jūs įvertinote naudingumą ne tik infrastruktūros, bet ir kitus elementus. Noriu paklausti, ar įvertinote hierarchiškai fondus ir formatą, buvo kalbama apie tai, kad reikalingos subsidijos, bet taip pat yra struktūriniai sanglaudos fondai, Europos tinklų sujungimo priemonė, kiti fondai ir uh, E, jūs minėjote tam tikrą pozityvų poveikį, bet taip pat, e, kaip žinia, taikomas ir Junkerio planas. Ir norėčiau jūsų paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl tų apie tuos skirtingus mechanizmus. Ir taip pat žinome, kad yra labai daug problemų, pavyzdžiui, pasienyje dėl spūščių ar kitų dalykų. Ir e, geležinkelių sektoriuje. Ir noriu paklausti, ar jūs pasižiūrėjote, kaip pavyzdžiui yra įgyvendinami dokumentai patvirtinti tam, kad būtų galima įveikti pasienio problemas, kurios mano nuomonė yra labai svarbios. E, taip pat e, buvo paminėta Kinijos taip vadinama problema, ją iškėlė ponas Keliais, bet būkime savikritiškai, labai savikritiški. Labai dažnai Kinai atsiranda todėl, kad Europos įmonės e, veikia labai prastai. Tai ne tik susijęs su darbo sąnaudomis. Reikėtų šiek tiek galbūt pagalvoti apie Europos tam tikrą apie didžiavimąsi tuo, kad esame europiečiai, apie tai reikia pagalvoti, nes kitaip e, kinai viską ir perims ilgainiui. Prašom. Dabar komisijos atstovą noriu pakviesti. E, gerbiami komiteto nariai, ponia Balko, norėčiau metų pradžioje visiems jums komiteto nariams palinkėti kuo geresnių metų ir taip pat norėčiau, kad e, tie, tos ataskaitos, kurios e, aptariamos dabar, būtų naudingos renkiantis Europos parlamento rinkimams. Ir taip pat norėčiau komisijos vardu pasakyti, kad ši bendroji apžvalga mūsų nuomonė yra labai gera. Ji taip pat e, susijus su ankstesniais auditorumų darbais transporto sektoriuje. E, žinome, kad transporto sektoriuje yra labai daug problemų ir mes e, esame pateikę pateikė įvairių pasiūlymų ir norėčiau palinkėti jums ir savo, kad šiais metais e, būtų pasiekta pažangos ir parlamente, pavyzdžiui, dėl judumo priemonių rinkinio ir tvirtinant biudžeto pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija dabar. Uh, išsameu apie kai kurios dalykus ir klausimus, kurie iškelti pono Šmit, Celer ir Ajalo Sender. Mes daug dirbame rengdami pasiūlymus energetikos veiksmingo naudojimo specialus transporto sektoriaus srityse. Tokiu būdu sieksime užsitikrinti žemų emisijų judumą ir kaip e, jau Trys yra judumo priemonių rinkiniai, e, judant į Europą, pavyzdžiui. E, kitas dalykas - socialinė prasme teisingas perėjimas ir e, pasiūlyme yra iniciatyvų dėl CO2 emisijų mažnymo, taip pat pasiūlymų dėl priemonių, kurios leistų geriau gyvendinti transeuropinių transporto tinklų E, priemonės ar mažinti šiltnamio efekto e, sukeliančių dujų emisijas. Šiuo požiūriu manau, kad komisijos siekia yra tikrai labai plataus užmojo ir kad tiek taryba ir parlamentas e, juos puikiai supranta. Bet mes nenorime tik tai to traukiamojo poveikio, norime, kad atsirastų kritinė masė aktyvesniems veiksmams. Ir mūsų pasiūlymai yra pagrįsti 14 metų politikos pasiūlymais ir norime, kad iki 30 metų būtų sukurtas pagrindinis transporto tinkslas. Jau atrodo, kad nemažai kas padaryti ir e, ponas Balko taip pat pastebėjo, kad uh, E, taip e, užtruks tam tikro laiko kaip Cezar, ar kitos sistemos padės veikti kaip europinės sistemos, ar kol mes galėsime spręsti, pavyzdžiui, pasienio transporto problemas. Bet reikia kalbėti apie galbūt du laikotarpius e, ir keitis, kad per juos bus įgyventi projektai. E, praėjo ketveri metai ir ar ponė Celeri matome, kad yra pažangos? Taip, manoma, taip. taip. Dėl Europos tinklų e, sujungimo priemonės atsirado centralizuotas fondas, jiems skirtos lėšos ir siekiama plėtoti palankes aplinkai transporto priemonės ir e, saugumo saugos sistemos bus plėtojamos taip pat E, kelių transportas. Ir mes tai pirmą kartą didesnį dėmesį skiriame sanglaudos taip vadinamoms valstybėms narėms ir centralizuotai bus e, valdomos lėšos skirtos toms šalims. Ir tai yra kitaip negu kad buvo ateityje, nes finansavimas buvo koncentruotas į e, tarp valstybinius projektus, jeigu žiūrėsime į Baltijos valstybės, e, Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją. E, E, visoms toms šalims kilo įgyventi sudėtingiausius projektus, bet mes e, nenorime atsitraukti. Europos tinklų sujungimo priemonė taikomas e, principas naudokis lėšomis arba jas prarasi ir būtent taip bus siekiama pagal tą principą dirbti. Jeigu lėšos bus nepanaudotos, jos bus paimtos ir panaudotos kitur. Uh, Jūs sakėte, kad mes turėtume veikti kitaip negu praeitie ir mes, gaudam apie sąnaudų šalis, bandysime taikyti šį principą. Dėl e, projektų, kurie gyvendami, e, gyvenami dabar, tą gali pasakyti, bet, pavyzdžiui, kai kurie projektai e, yra pradėti gyventi seniai, pavyzdžiui, Rail Baltica, jau pirkimo etapas ar artėja, bet e, ir 25-26 metai bus tie metai, kada projektas bus baigtas. Ir aš, gaudamas apie šią jūsų apžvalgą, noriu pasakyti, kad mes ne tik tyriame tam ar gilinamės tam tikrus dalykus, bet siekiame, kaip, e, kad žiūrime, kaip galima įgyventinti tuos dalykus. Ir aš noriu pasakyti, kad mes e, norime pasakyti, jog pirmą kartą matome konkrečius rezultatus. E, jūs taip pat e, matote, kad atsiranda pridėtinė tų projektų vertė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra uh, perimas prie kitų transporto rūšių. Pavyzdžiui, e, yra specialūs projektai, e, kurie leis daugiau e, vilkikų, didesniam skaičiui vilkikų kirsti Alpės tuneliu. Bet praeis tam tikras laikas, kol mes galėsime užtikrinti tai Pirėjo uostas, dėl kinų Pirėjo uostas jau e, valdomas yra kinų Belgradas, kurį jūs minėjote, dar ne viskas yra e, pasirašyta, bet Kinija ketina, bent jau pražadėjo investuoti į šį projektą įvairios E, tarnybos gilinasi į tai, ar laikomasi visų ES teisino reikalavimų, pavyzdžiui, viešųjų pirkimo aplinkos apsaugos teisės aktų e, prieš e, patvirtinant tokias investicijas. Mes ne prieš jas iš principo esame. Ir bus dirbama tam, kad galėtume gyventi naujus politikos priemonės. E, teisės aktų pagalba ir taip pat investicijomis, kad būtų užtikrinta, kad atsiras ir alternatyvų esant teisės aktams, pavyzdžiui, taršiam oro ar kelių transportui. Jūs jau minėjote kai kurias transporto rūšis dėl ponios Elos Sender. Uh, klausimų dėl pastebimo apie Kiniją. Mes sutinkame su jumis, bet turime atsargiai į tai žiūrėti. Sutinkame su audito rūmais dėl skirto finansavimo ir audito rūmai skirtingose ataskaitose kalba apie tai anksčiau pateiktos ataskaitos, kurias dar. Um, kurių rekomendacijas įgyvendame ir ši bendroji apžvalga taip pat yra gera proga pasižiūrėti mums į bendrąją padėtį. Čia. Pane Balko, prašom, kuo trumpiau. Uh, Prieš uh, atsakydamas į ponios Ajala Sender klausimą norėčiau atsisi, atsiprašyti. Laiko turiu nedaug ir todėl uh, savo pasisakymę galiu pakalbėti tik tai apie antrąją dalį. Bet pirmojo dalyje yra paminėti visi pagrindiniai transporto sektoriaus tikslai, pagrindiniai reikia teisės aktai ir teisinis pagrindas. Uh, Ir jei pažvelgtume konkrečiai į 17-25 pastraipas, pamatysite, kad tenai yra labai aiškiai apibriežta, kokios infrastruktūros reikia ir kokiu išteklių reikia. Kokiu veiksmų reikia tam, kad būtų pritaikytos konkrečios priemonės Marko Polo Safe Transportos FP7 Horizontas 2020 ir kitos priemonės, kurios turėjo būti pritaikytos iki 2020 metų. Ir ten įsamei kalbame apie tai, kaip, naudoju, kaip naudojamas finansavimas. Taip pat kalbame ir apie tai, galiu paminėti tai, ką paminėta 39 puslapyje, 72 pastraipoje. Tenai kalbama apie tai, kaip galima būtų finansavimą skirti tiems prioritetams, kurie da, suteikia daugiausia naudos. Taigi mes kalbame apie tai, kaip naudojamas yra finansavimas. Ir per pastruosius penkerius metus mes parengėme 13 specialių ataskaitų skirtų transportui ir juose kalbama apie lėšų naudojimą. Čia mes kalbame apie bendrai transporto sektorių ir todėl tos išvados yra bendresnės. Dėkuoju. Atsiprašau, turime dar vieną klausimą svarstyti. Kolega Celeriui dar trumpai žodis apibendrinti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia pranešėjo kolegė Šmit. Manęs paprašė perskaityti savo poziciją. Pirmiausia, mes devintąjį klausimą dar baigiame svarstyti, po to prie šimtojo perėsime. Komisija minėjo, kad planavimas yra vykdomas labai išmintingai, kalbant apie transporto e, srautų e, bendrą valdymą. Aš tikiuosi, kad komisijos ketinimai, taip, taip kaip kolegė Sender minėjo, bus išgirsti taip pat ir valstybių narių. Ir mes sugebėsime tinkamai išmintingai e, plėtoti Europos e, transporto e, tinklus, ypač geležinkelio transporto tinklus. Tikiuosi, kad brekstas nevyks, tačiau jeigu jis įvyks, tai pamatysime, kokią reikšmę ir įtaką gali turėti iki šiol e, sklandžiai veikusių transporto infrastruktūros tinklų sutrikdymuose. Galbūt tai privers e, kitus susimastyti, kas nereikėtų taip elgtis. Ir e, auditorumai labai išsamei savo ataskaitoje apie tai taip pat ir kalba, pabrėždami, kad reikia pasinaudoti esamomis galimybėmis ir plėtoti transporto infrastruktūrą. E, taigi viltis miršta paskutinė dabar. E, paskutinis darbo atvarkės klausimas keleivių, e, tai yra oro linijų keleivių teisės. Ponas Pufan pristatys e, šią ataskaitą. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, e, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai, aš norėčiau pirmiausiai jums visiems palinkėti gerų 2019 metų. Man labai malonu e, pristatyti jums 30 specialiją 2018 metų auditorumo ataskaitą, kuri vadinasi ES piliečiai E, naudojasi, gali naudotis e, teisėmis, bet dar nedaug kas apie jas e, žino. Mes gilinomės į ES piliečių teisų sistemą ir ta sistema įtvirtinta įvairiuose reglamentuose ir apima oro transportą, geležinkelių, vandens ir autobusų transportą. Mes mm Matome, kad e, teisių yra tikrai daug, bet yra dar labai daug iššūkių gyvendinant tas e, keliaivių teisės. Aš norėčiau pakalbėti apie tris pačius rimčiausius iššūkius ir pateikti pagrindinės mūsų rekomendacijas. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad mes e, Pirmiausiai gilinamės į pagrindinės dešimt piliečių teisių. Pirmiausiai teisė informacija, į teisę uh, sulaukti pagalbos ir teisę į kompensaciją. Ir mes nustatėme, kad tų teisių taikymas e, pagal, uh, skiriasi pagal uh, transporto rūšį. Uh, keleivių teisės kartais. Um, E, jos nėra aiškios nei keleiviams, nei e, transporto įmonėms, nei įmonėms atsakingos už, te, už tų teisių įgyvenimo e, priežiūrą. Pavyzdžiui, jeigu yra pertraukama kelionė, neaišku, kas rūpinasi keleiviu. Ir labai dažnai patys transportuotojai apsisprendžia, kokį apsaugos lygį keleiviams suteiks Ir e, piliečiai geriau išmanydami savo teisės galėtų užsitikrinti geresnę savo padėtį, ji būtų labiau subalansuota, bet e, taip pat turime pasakyti, kad e, piliečių informuotumas yra maždaug 40 procentų, tai yra tas pats lygis, kuris buvo nustatytas prieš ketverius metus. E, E, sistema teisų yra sudėtinga ir dėl to atsirado įvairiausių tarpininkų agentūrų, e, kurios siekia neteismo keliu e, pasirūpinti kompensacijomis keleiviams. Ir mes esame pateikę rekomendacijų, kaip geriau gyventi teisės. Pavyzdžiui, labai dažnai matome, kad e, tarp valstybių narių skiriasi ir kompensacijos e, taikomos už e, įvykus tokiam pat įvykiui. Ir taip pat nacionalinės institucijos taiko skirtingas, kaip sakiau, procedūras. Ir labai dažnai matome, kad E, keliaiviai yra traktuojami skirtingai. Mes pateikėme keletą pavyzdžių, kaip pavyzdžiui ne vienodai yra traktuojami keliaiviai panašiose situacijose. Ir mes pateikėme penkias rekomendacijas ir aš esu labai patenkintas tuo, kad mes visi sutarėme dėl tų rekomendacijų. Pirmiausiai mes rekomenduojame komisijai išanalizuoti pagrindinės keliaivių teisės ir pažiūrėti, kaip jos yra apsaugotos pagal tas keturias transporto rūšis, e, kurias nagrinėme ir pasižiūrėti, ar e, yra, galimas, yra galimybių sumažinti egzistuojančius skirtumus. Taip pat mes rekomenduojame komisijai paskelbti gairias, E, dėl minimalių normų susijusių su informacija, kuri turi būti teikiama piliečiams, jeigu, pavyzdžiui, pertraukama jų kelionė ir taip pat dėl e, vežėjų prievolių e, randant alternatyvus kelionės būdus ir numatant galimybę kreiptis į kitus vežėjus. Trečia rekomendacija, jie raginame komisiją dirbti su nacionalinėmis institucijomis tam, kad būtų galima užtikrinti informuotumą didesnį piliečių, kad būtų galima e, viršyti tą 40 procentų ribą, kuri egzistuoja dabar. Ketvirta rekomendacija yra susijusi su e, skaidrumo stoka. Mes raginame komisiją numatyti e, minimalius reikalavimus rūpinimosi keleiviais dabartinė sistema, pavyzdžiui, nenumato jokios kompensacijos e, keleiviams, jeigu yra e, kelionė sutrukdoma. Tik tai jeigu anuliuojama kelionė yra numatyta kompensacija. Taip pat mes e, siūlome kad po to, kai kelionė buvo surugdyta, e, vežėjas informuotų per 48 valandas keleivį apie priežastis vėlavimo ar anuliavimo kelionės. Tokiu būdu būtų galima geriau e, kontroliuoti e, vežėjus ir išsiaiškinti, kokios, kaip jie įtvirtina keleivių teisės. Jeigu pavyzdžiui e, dėl e, e, strudės kelionės yra kaltas vežės, tikimasi, kad automatiškai jis kompensuos keleiviui už tą kelionę. Ir mes taip pat raginame komisiją pateikti pasiūlymus nacionalinėms institucijoms, kad jos užtikrintų geresnį teisų taikymą ir taip pat, kad būtų galima užtikrinti, kad e, valstybės narės įgyvendins sistemas, kurios sutvirtins visas keliaivių teisės. Aš dabar e, esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkuoju. Ačiū žodis kolegai Čeleriui. Ačiū vėl perskaitysiu kolegės Klaudijos Šmit e, poziciją. Pirmiausiai e, dėkoju ponui Pufanui už šią specialią ataskaitą auditorumų darbuotojams, kadangi per pastarosius 20 mečius oro e, transporto keliaivių skaičius smarkiai padidėjo, labai svarbu e, siekti apginti jų ir teisės, ypač turint omenyje įvairius interesus susijusius su kompensacijų mokėjimo bejonių kelia aplinkybė, kad kad e, įvairios e, reglamento nuostos gali būti skirtingai interpretuojamos, informacija, e, pagalba, parama ir kitokio pobūdžio transportavimas arba kiti transportavimo būdai reglamente yra pakankamai apibrėžiami, apgalėstavome taip pat ir dėl to, kad keliaivių teisų apsauga yra ribojama. Di tam tikrų išimčių taikomų nacionalinėje teisėje bei pačiame reglamente. Po to, kai kolegė Šmit e, įprastai e, kritikuoja komisiją, ji norėtų e, čia įvertinti komisijos pastangas, aiškiau suformuoti reglamento nuostatas, dėja reikia pabrėžti, kad komisija neturi įgaliojimų siekiant tinkamai apginti keleivių, e, oro keleivių teisės. Po to, kai komisija šioje srityje, turint omenyje, kad komisija įgaliojimų neturi, bet pritarė visoms auditorumo rekomendacijoms, reikia atkreipti dabar dėmesį į reglamento būsimus pakeitimus ir e, dėl to Reikia išaiškinti, kaip galima geriau apginti e, keliaivių teisės e, į žalos atlyginimą dėl vėluojančių skrydžių ir komisijai bus e, galbūt suteikti papildomi įgaliojimai šioje srityje, jeigu jie nebus suteikti, tai kaip būtų galima vis tiek pagerinti oro keleivių teisės. Pirmininkė gerbėmėje, Europos parlamento nariai, gerbiamas ponė Bufan, dėkoju Jums už šią ataskaitą. Komisija be abejo pasižymės e, šios ataskaitos išvadas ir mes pritarėme rekomendacijoms. Kalbėsiu labai trumpai ir, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga šiuo metu yra vienintelė vieta visame pasaulyje, kurioje tai yra. O, E, užtikrintos keleiviams e, pagrindinės teisės, kad ir kokiu transporto, transportu jie keliautų. 2013 metais mes pateikėme pasiūlymą ir 2017 metais dar vieną pasiūlymą. Ir mes norėtume paske, paraginti tarybą ir Europos parlamentą, kuo greičiau baigti nagrinėti šios du pasiūlymus, kurie yra skirti tam, kad mes galėtume gyvendinti auditorumų rekomendacijas. Atsakydamas į ponio Šmit e, klausimą, klausimus, norėčiau pažymėti iš mūsų pusės, kad mes be abejo manome, kad atliktas auditas yra galimybė mums komisijai padaryti viską, kad keliaivių teisės būtų užtikrintos. Tai yra taip pat galimybė mums pradėti supaprastinti šią gan sudėtingą sistemą ir tam, kad galima būtų padėti ir vežėjams, ir keliaiviams, kai jiems yra reikalinga pagalba. Mes pateikime du pasiūlymus jiems taikoma yra bendro sprendimo, bendro sprendimo procedūra 2013 metų. 2013 metais reglamentas, pasiūlymas dėl reglamento yra užblokuotas dėl Gibraltaro ir yra dar vienas reglamentas dėl tikrųjų realiųjų keliaivių teisių. Dar šis pasiūlymas mes tikimės galės būti greitai baigtas nagrinėti. Ir taip pat norėčiau sureaguoti tą, ką sakė ponas Celer ir ponia Šmit. Mes 2019 metais ketiname atlikti tyrimą tam, kad galėtume e, labiau įsigilinti į tuos dalykus, apie kurio, kurios kalbama šioje ataskaitoje ir kad galėtume pasvarstyti, kaip galima būtų sustiprinti keliaivių teisų gyvendinimo sistemą. Uh, Audito ataskaitoje kalbama apie tai, kaip galima būtų sustiprinti keliavių teisų gyvendinimą vidutiniu laikotarpiu. Ir mes be abejo pasinaudosime savo iniciatyvos teisę, kad galėtume pagalvoti apie tai, kokiu patobulinimu šioje srityje reikia ir svarstydamės išvalsime audito rūmų rekomendacijas. Taigi mūsų bendra reakcija yra teigiama. Ir mes norėtume. Pa, pagirti audito rūmus parengus labai gerą ataskaitą. Kolegė Pufa. <sighs> Kolegė Pufanas žodis spend diskusiją ir dabar dar po to pranešės. Kalbės ačiū, pana pirmininkė. Tikiuosi, kad ateityje komisijos įgaliojimai bus e, sustiprinti, išplėsti. Manau, kad šis auditas taps gera galimybė parengti naują geresnį reglamentą, siekiant geriau apsaugoti taip pat ir geležinkelio transporto keliaivių teisės. Mes glaudžiai bendrabiavame su Europos komisija rengdami šią ataskaitą Aš <clears throat> pats esu keleivis labai dažnai, puikiai suprantu. <clears throat> kad uh, uh, Labai dažnai ruosiuose susidurėme e, su problemomis, ypač e, šventiniu laikotarpiu, kuomet e, vykdomi netiesioginiai skrydžiai ir jeigu antras skrydžio segmentas yra transatlantinis, tai pavėlavus į lėktuvą nėra jokios kitos galimybės laiku atvykti į Junktinės Amerikos valstijas, pavyzdžiui. E, manau, kad e, keliaujant e, lėktuvu už Atlanto daug paprasčiau būtų <clears throat> į Frankfurtą vykti automobiliu ir po to įsėsti į tiesioginį skrydį. Ačiū. Mes visi esame aukos, esu tikra, kad jeigu dabar padarytume trumpą apklausą, tai kiekvienas mm, turėtų kuo pasiskūsti. <clears throat> Aš mm, taip pat esu sukaupusi nemažai karčios patirties e, e, skraidant lėktuvais, pavyzdžiui, Slovakijoje, Košicijoje. Mm, taigi, e, pabaigai žodis kolegai Celeriu, ačiū, galiu tik tai pritarti, kadangi taip pat dažnai keliauja susikaupęs karčios patirties, kaip komisija jau pabrėžė. Šie metai yra ypatingi, rinkiminiai metai, žmonės e, užduos klausimą, <clears throat> ko naudinga jiems yra ES, manau, kad e, oro ir sausumos transporto keleivių e, teisės tikrai nėra pakankamai ginamos. Tai, kas E, siekiama padaryti geriau, e, dažnai pakenkia tam, kas jau yra gerai, tačiau tikiuosi, kad e, šis komisijos pasiūlymas vis tik tai leis geriau užtikrinti įvairių transporto rūšių keleivių teisės ir tą tikrai galėsime padaryti rinkiminiais metais. Ačiū, baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Labai ačiū. 11 darbo tvarkės klausimas, kiti klausimai jų nėra. Noriu tik pasakyti, kad e, kitas mūsų posėdis vyks Bruselė sausio 21 dieną 15 val. Ačiū visiems dalyvausiams, posėdis baigtas.